Ir dabar aš toliau kalbėsiu ispaniškai. Jei e, reikės vertimo, prašom užsidėti ausinės. Labadiena visiems atvykusiems. Moterų teisų komiteto vardu norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius į šį renginį. Ačiū, kad atvykot. Pirmiausia, norėčiau padėkoti lygybės aukščiausio lygio sustikimo atstovams, e, kitiems prelegentams ir tikrai e, turėtų vykti labai įdomios diskusijos. Mes išgyvenam laiką, kai ES tenka didžiulių išbandymų, ne vien ES, bet ir e, visam pasauliui kai tada tenka dėmesį sutelkti į svarbiausius, esmingiausius klausimus, kurių e, vis kyla. Ir būtent tie klausimai turėtų būti savotiškas šviturys, formuojant politiką, bet kartu, kartu e, labai svarbu, kad pilietinės visuomenės, mokslinio tyrimo organizacijos dirbtų gerindamos kličių e, padėtį. Ir tokiu būdu mes kalbėsim apie e, kokybės mokslinius tyrimus, inovacijas lygybės kontekste ir išklausysim įvairiausių prelegentų, kurie aptars įvairius šios klausimo aspektus. Ačiū, kad atvykot. Mes jau kalbėjome moterų komitete, e, aptarinėjom įvairias iniciatyvas, kaip būtų galima e, formuoti politiką e, skirtą lyčių lygybei, kartu psichiniai sveikatai. Labai svarbu numatyti tikrai šiuos aspektus visų sričių politikoje. Technologijos, moksliniai tyrimai, vystimosi klausimai ES. Tad e, mes turėtume e, lytims, e, lyčių lygybei skirtą politiką, kad šioji būtų įtvirtinta į kitų įvairių sričių politiką. Tad dar kartą norėčiau padėkoti jums visiems atvykusiems į šį mūsų renginį. Esu tikra, kad per vyksančias diskusijas e, bus pasakyta daug argumentų, išdėstyta pozicijų ir tai tikrai prisidės prie mūsų įvairiose srityse atliekamo darbo. Na dabar nedelsdama suteiksiu žodį ponui Mario Pinto, kuris e, pirmininkaus toliau kartu irgi e, šiam renginiui. Labai ačiū, kad atvykot ir kad e, kartu mes galėsim pirmininkauti. Žodis jums. Taip mes dabar e, paprastai, tai taip dabar čia bus e, transliuojama tai, kas e, bus pasakyta, bet bus daugiausia kalbama prancūzų, ispanų kalbomis, tai gal galima ir angliškai bus kalbėti. Pirmininkė, Europos parlamente visos oficialios ES kalbos yra darbo kalbos. Tad iš ties yra galimybė kalbėti visomis kalbomis ir vertėjai e, atliks savo darbą ir tokiu būdu suteiks jums galimybę kiekvienam kalbėti gimtają kalbą. Tad, ponia Pinto, jūs galit kalbėti bet kurią kalbą, kuri jums atrodo primtiniausia, kad galėtumėt įsakyti tai, ką norite sakyti. Mums labai svarbu e, gerbti vieni kitų e, kalbas, kurias vartoja kasdienybei. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū, kad suteikėt progą atstovauti Kanados vyriausybei. Na ir dabar keletas pastabų prieš pereinant prie svarbiausios te temos. Kalbama apie kokybiškus mokslinius tyrimus, inovacijas, technologijas e, per e, lygybę. Čia kalbama apie žinių e, keitimasi. Bet kita vertus, mokslas tai ne vien užsisklendė mokslininkai kažkur dramblio kaulo bokštuose, mokslo žinios, rezultatai skleidžiami, dalyjamasi ir kartu E, įtraukiant moteris, suteikiant karjeros galimybės visame pasaulyje. Tam, kad moksliniai tyrimai ir technologijos e, klestėtų pasaulio mastu, mes turėtume vis labiau mąstyti apie tai, kaip mokslinių tyrimų uh, Ehm, moksliniai tyrimai ats, geriau turėtų atspindėti visuomenės poreikius, kartu visuomenės įvairovę, įvairias nuomonės. Ir į tai mes tikrai turėtume įtraukti visų visuomenės grupių atstovus. Mes negalim tiesiog e, palikti nuo šaly e, marginalizuotų e, grupių. Kanadoje čia buvių visuom bendruomenės E, būtent e, šiuo atveju svarbios. Ir e, kartu mes stengiamės žiūrėti ir iš jų perstyvos. Tad tokiu būdu mes irgi taip žvelgiam, norėdami spręsti lyčių lygybės klausimus, ypač mokslinių tyrimų ir technologijų srityje, nes būtent čia iš tikrųjų yra plačios galimybės įtvirtinti lygybę. Tad dabar, ponė pirmininkė, prie e, darbo procedūros. Man labai malonu e, dalyvauti šioje sesijoje, e, kalbėti apie būtent mokslo vaidmenį, siekiant visuomenės gerovės per, mokslo, per mokslą ir technologijas. Labai ačiū, ponė Pinto. Tikrai, jūs teisus. Jūs teisus. E, sakydamas, kad mes tiesiog negalim užmerkti akių prieš pusę visuomenės e, atstovų, norėdami daryti pažangą e, mokslinių tyrimų ir technologijų inovacijų srityje. Tad, manyčiau, šiais ir kitais panašiais klausimais mes tikrai gerai padiskutuosim. Na ir dabar žodį suteiksiu Pietų Afrikos e, ministrai, e, poniai Grais Nalė Dimandisa Pandor, e, ji yra mokslinių tyrimų ir technologijų ministrė. Pirmiausia, žinoma, norėčiau padėkoti Jums, ponė ministrė, kad iš tiek toli atvykot pas mus. Žodis Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man didelis malonumas ir garbė turėti tai yra pasisakyti per šį svarbų aukšto lygio susitikimą ir ačiū Jums ir kolegoms už pakvietimą. Pirmiausia, norėčiau priminti visiems garbiesiems delegatams štai ką, kad Pietų Afrikos demokratija e, yra tik tai paskutinių 22 metų, trumpas, trumpo laikotarpio. Ir mes jau dabar pradėjom uh, E, pradėjom imtis veiksmų, kuriais būtų galima mm, e, e, tiesiog pataisyti tuos netoligumus, kurie buvo prieš tai. Ir tokiu būdu, aišku, mes turim spręsti kartu ir lyčių neligybės klausimus. Demokratizacijos procesą pradėjom uh, ypač e, e, mokslo srityje, e, dešimto dešimtmečio viduryje. Mes kartu dabar sprendžiam tiek rasių, tiek lyčių neligybės klausimus. Ir iš tikrųjų turim daug ką spręsti. Mes turim kartu spręsti uh, E, ras, rasis, rasų klausimą, juodaodžių dalyvavimo pilietinėje visuomenėje, moterų vaidmens klausimus. Tad turim spręsti įvairius e, atskirties e, veiksmų faktorius, kuriems reikia tinkamo politinio dėmesio. Per tuos daugiau kaip 20 metų demokratijos jau pasiekėm nemažai pažangos ir ypač aukštojo švietimo mokslo srityje. Bet vis dėlto dar tebelieka išbandymų, kuriuos reikia e, spręsti. Apibendrinsiu. E, ypač aukštojo sritimo, e, švietimo srityje mums e, dabar būdinga tai, kad dauguma studentų yra e, juodaodžiai ir kartu moterų labai daug. Labai daug moterų e, Pietų Afrikos aukštojo e, švietimo įstaigose studijuoja ir dirba. Tad mes tikrai ypač mastom, kaip sudaryti sąlygas jauniems žmonėms ir moteriams pasinaudoti galimybėmis. Mūsų, e, bet Taip, kad, nu, mes turim šiaip nemažai moterų aukštojo švietimo srityje, bet kodėl mums reikia būtent e, lyčių lygybei skirtos politikos? E, moteris e, šiaip jau baigia, baigia sakykime, moteris pasiekia, baigia universitetus, bet kita vertus yra nemažai moterų, kurios e, negauna aukšto įsilavinimo arba moterys, kurios, sakykime, baigia įvairias e, studijas, kurios toliau e, tiesiog užmeta mokslinius tyrimus. Tad būtent mes turėtume spręsti šios ryties klausimus. Dabar jau parengėm nemažai iniciatyvų, stengdavėsi e, išlyginti netolygumus. Turim antai programą pavadinimu Tutuka, e, tai reiškia e, pasirūpink ir čia vėlgi numatoma įvairi parama doktorantūros studentėms, po to po doktorantūros ir, ir trečios kategorijos. Uh, Ta programa prasidėjo nuo 2001 metų, jie finansuojama iš vyriausybės fondų ir tikrai numatoma nemaža parama moteriams. Antras mūsų pasiekimas tai e, pažangių žinių centrai. Ir ten gali e, vėlgi moteris užimti vadovaujamus postus. 16 tokių centrų jau esame kūrę. E, bet tik tai vienam kol kas e, vadovauja moteris. Iš 16-15 e, tokių centrų vadovauja vyrai. Turim trečią modelį, e, kurį nukopijavom nuo, iš Kanados, tai Pietų Afrikos mokslinio tyrimo centras. Čia vis, jis orientuotas į doktorantūros studentus, į būsimus mokslininkus. Ir, ir dabar. Ir maždaug pirmininkai tos tarybos, tų tarybų, e, šiaip jau e, tik tai penki postai buvo moterų. Ir aš tikrai buvau sukrėsta, kai e, žiūrėjau tuos statistinius skaičius. Ir būdama ir 2015 metais, kai politikė, E, priemiau sprendimą, kad visos tos mokslinės e, tarybos turėtų apimti kartu ir paskirtas moteris. Ir dideliai nuostabai iš 40 tarybų pirmininkų iš jų tai yra sulaukėm 63 moterų pareiškimų, kurios pretendavo būtent į mokslinių tarybų pirmininkų postus. Tad 42 tų, tų, tų naujų tarybų pirmininkų postų juos užėmė moteris. Ir tai iš tikrųjų buvo labai didelė pamoka. Ir tai buvo dėl to, kad buvo imtasi radikalių politinių veiksmų. To labai reikia, jeigu norim pakeisti padėtį mokslinių tyrimų ir technologijų srityje. Tad dabar vėlgi tie 42 postai pakeitė jau statistinius duomenis, palygint su praeitim. Praeitim ir praeities nuostatom. Tad iš tikrųjų matėm, kad e, buvo galima padaryti, bet reikia daugiau paskatų tam, kad būtų galima remti moteris e, mokslinių tyrimų institucijose. Be to ne, nepasieksi e, svarbių pokyčių. Tad mes turėtume užtikrinti moteriams galimybę užimti vaidmenis tokiuose srityse kaip energetika, sveikatos apsauga, bioekonomika. Mes e, labai e, dirbam su aukštojo mokslo e, vadovais tam, kad būtų galima sudaryti sąlygas moterims, moterims įžengti į šią sritį ir užtikrinti, kad jos iš tikrųjų įsitvirtintų tose srityse ir po to tada galėtų užimti aukštus postus. Tad čia yra tiesiog keletas e, tam tikrų perspektyvos e, punktų. Tad mes e, užsibrėžėm tikslus mokslinių tyrimų inovacijų srity, bet dar daugiau reikia nuveikti. Dabar dar žvelgdama į Afrikos e, kontinentą, tai milijardas žmonių jame gyvena, tai yra regionas, galima sakyti, kuris greičiausia auga, auga pasaulyje, e, vyksta ekonominė integracija e, ir mes turim užtikrinti, kad tas ūkio augimas kontinente būtų apriepintis ir kad jo teikiama nauda išeitų į naudą visiems ten gyvenantiems žmonėms. Ir manytume, Tam pasiekti reikia e, kurti darbo vietas. Reikia užtikrinti, kad daug e, Afrikos ekonomikos sektorių numatytų darbo e, galimybės ir kartu, ir kartu numatytų darbo vietas, oraus darbo vietas. Čia paminėtinos tokios rytis kaip kasyba, statyba, e, smulkus verslas. Be to reikia skatinti ir gamybą finansinių paslaugų, telekomunikacijų paslaugų, verslo paslaugų e, sektorius. Visam tam reikia mokslo, reikia aukštos kvalifikacijos, reikia inovacijų. Tam reikia Afrikos moterų. Tam e, reikia užtikrinti uh, kad tikrai jos optimaliau dalyvautų mm, ekonomikoje ir kartu prisidėtų prie e, žinių kaupimo, kūrimo. Tam reikia užtikrinti lyčių lygybę e, ir spręsti lyčių lygybės klausimus e, mokslinių tyrimų, inovacijų, technologijų srityje. Tai yra svarbus dalykas mūsų parlamentui, mūsų vyriausybei. Mes manom, kad moterų uh, vaidmuo mokslinių tyrimų ir technologijų srity yra labai svarbus faktorius prisidedantis prie mm, nacijų, tautų, šalių gerovės. Tai tikrai moteris gali, e, tuo galima pakeisti kartu pasaulį ir už Afrikos ribų. Mes manytume, kad ir socioekonominė evoliucija gali priklausyti daug nuo mokslinių tyrimų, nuo technologijų, bet vėlgi visa tai priklausys nuo žmonių veiklos. Ir todėl labai svarbu skatinti moteris mokslininkės dirbti Afrikoje. Pietų Afrikoje mes dabar mastom, kaip būtų galima pritraukti moteris lyderės, kurios be visą kitą e, užtikrintų mūsų šalies pir, pirmaujančią padėtį mokslinių tyrimų, technologijų, inovacijų srityje. Pone pirmininkė, mes padarėm tam tikrą pažangą mm, Pietų Afrikoje. Ten jau matyti mm, sėkmės e, požymių. E, Bet e, tam, kad e, moteris e, tiesiog pastatytume į priekį, tam reikia daugiau nuveikti. Ir tikiuosi savo trumpu pasisakymu. Aš norėčiau paskatinti jūs, Europos parlamento narius, kurti glaudesnės, glaudesnius partnerystės ryšius su Afrikos kontinentų moterimis E, e, politikos e, atstovėmis, tikrai, kad galėtume pasie, pakeisti moterų pasaulį, ne vien Afrikoje, bet ir visame pasaulyje. Gracias. Labai ačiū. Dėkoju, ponė Naledė. Vos prieš vieną mėnesį Europos parlamento moterų komiteto delegacija vyko į Ruandą tam, kad pasižiūrėtų, kaip ten yra vykdoma lygybės politika. Tuomet mes turėjome progą pasižiūrėti, kokia yra situacija. Pamatėme, kad ten moteris užima labai svarbu vaidmenį, būtent jos atneša pokyčius. Matėme, kad vyksta daugybė iniciatyvų. Man ypač įstrigo vizitas į moterų mokymo centrą. Ten viena jauna ruandietė teigia, kad jos svajonė yra būti nepriklausoma moterėme, o tam yra būtinas mokymas. Tad aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Būtina toliau skatinti šią politikos kryptį tam, kad moteris turėtų visas būtinas priemonės kad moteris galėtų prisidėti prie sprendimų ateityje. Tikrai dar daug ką reikia nuveikti. Manau, kad mes visi privalome to nepamiršti. Visi mes, kurie esame atsakingi už politikos formavimą, turime galvoti apie įvairias iniciatyvas. Čia labai svarbu pasižiūrėti, ką dar galima nuveikti. Taip, kelias laukia dar ilgas, Reikia kurti iniciatyvas ir priemonės, kurios leis pasiekti nusistatytų tikslų. Visą tai yra būtina ir dėkoju, kad apie tai priminėte. Labai ačiū Jums už pasisakymą, o dabar perduosiu žodį kitai kalbėtojai, poniai Marijai Makarov. Ji yra lyčių komiteto narė iš Nordforsk ir manau, kad ji pateiks mums labai įdomių argumentų. Labai ačiū, kad atvykote į šį susitikimą ir dabar žodis jums. Gal galėtumėte uždėti mano skaidrės. Ačiū. Pone pirmininkė, bendra pirmininkė, ponios ir ponai. Pasižiūrėkime į šiaurės regioną. Jis yra sudarytas iš šešių šalių - Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija. Visas jas matote pažymėtas skirtingomis spalvomis skaidrė. Trys iš jų yra ES valstybės narės, bet turime ir autonominių regionų. Farerų salos ir taip pat Grenlandija. Jas visas taip pat matote pažymėtas skaidrėje. Iš viso šiaurės šalyse gyvena 26 milijonai žmonių ir mes esame dešimta didžiausia pasaulio ekonomika. Šių penkių šalių istorija yra bendra. Be to mes turime tokią pačią socialinės gerovės sampratą. Be to atliekame tyrimus, kurie yra grįsti universitetų ir, bendra, ir tyrimų centrų bendradarbiavimu. Dabar pakalbėkime apie lyčių fenomeną. Čia matome tokį paradoksą šiaurės šalyse. Visų pirma, tai šios šalis yra tos, kurios užtikrina didžiausią lyčių lygybę. Tai rodo darbo, uždarbio, žinių, laiko, sveikatos ir kiti rodikliai. Mes čia vadovavomės Europos lyčių lygybės indeksu. Kaip matote, kai kurių e, šalių, pažiūrėjau, Švedijos ir Suomijos tie rodikliai yra daugiau negu 70, o kitų ES šalių vidurkis yra 52 procentai. O štai kur paradoksas. pačiu aukščiausiu lygiu akademijos srityje nėra lygybės nors maždaug pusė e, pirmosios pakopos studijas baigusių asmenų yra moteris, bet trūksta aukštus postus užimančių moterų. E, tai čia mes turime jau tik tai 24 procentus, o ES valstybių narių vidurkis e, čia yra didesnis. Mes matome, kad trūksta reaktorių moterų universitetuose, taip pat trūksta finansavimo institucijų vadovių moterų, įvairių organizacijų vadovių. Ir negana to trūksta moterų, kurios priima sprendimus inovacijų ir tyrimų srityje. Tie svarbus sprendimai, kurie priimami švietimo srityje, neįtraukia moterų jos taip pat nesprendžia finansavimo. Ir tai reiškia, kad maždaug pusė bendruomenės nedalyvauja tų sprendimų prieimimuose. Mums įvairovė yra labai svarbi, nes jeigu nėra tos įvairovės, tai tuomet ir primami sprendimai nėra pakankamai aukštos kokybės. Šiaurės šalis stengiasi spręsti šią lyčių neligybę akademikų srityje. Visų pirma yra atliekama analizė. 2013 metais Šiaurės tyrimų taryba kartu su Nordforsk, greitai paaiškinsiu, kas yra Nordforsk, paskelbė ataskaitą, analizės ataskaitą. Šiaurės regionas didesnė lyčių lygybė tyrimų srityje. Čia buvo padarytos kelios išvados. Pažanga sustojo jau prieš keliarius metus. Lyginant vyrų ir moterų tyrimų rezultatus, tai čia kokybės skirtumų nėra, gal tik tai apimtis tarp moterų yra mažesnė tų rezultatų. tiesiog mažiau moterų teikia pareiškimų ir dėl to jos mažiau pasiekimų užsitikrina. Kas yra Nordforsk? Nordforsk yra nu, tokia paramos organizacija, kuri užtikrina bendradarbiavimą tarp penkių šiaurės šalių. Be to, Nordforsk turi ir politinius įgaliojimus, kadangi ji veikia pagal šiaurės šalių ministrų tarybos e, sritį. Dar vienas rytis tai yra e, tyrimai. Nordforsk čia ėmėsi iniciatyvos. Yra numatoma įsteigti du žinių centrus, e, tai yra tokie virtualūs žinių centrai šiaurės šalyse, o jų tikslas yra panaikinti lyčių spragas inovacijų ir tyrimų srityse. Yra pasirenkamos tokios sritis, kaip pavyzdžiui regioninių žinių analizė, informacinės sistemos, žvelgiama čia lyties aspektus, ieškoma kokios kyla kliūtis, žiūrima, kaip visą tai paveikia darbo rinką ir ieškoma, kokių lygybės politikos krypčių dar reikėtų. Dar vienas rytis yra teisėkura. Suomijoje nuo 1995 metų lyčių lygybė yra įtraukiama į teisės aktus. Kągi tai reiškia tyrimų sričiai? Tarkime, tyrimų tarybos, kurios priima sprendimus dėl e, viešojo finansavimo tyrimams, e, turi turėti 40 procentų bent jau vienos lyties. Rezultatai yra štai kokie moterų prašytojų skaičius jau keliarius metus sudaro 50 procentų. To nebuvo, kai buvo priimti teisės aktai. Buvo imtasi proaktyvių veiksmų tam, kad būtų galima atlikti tinkamą stebėseną ir teikti rekomendacijas. Kokiegi yra sėkmės rodikliai pagrindinėse programuose, kurios numato uh, tas tyrimų centras. Po doktorantūros pozicijos maždaug 50 procentų yra suteikiamos moteriams, toliau nepriklausomos mokslinės karjeros. Maždaug pusė sėkmingų prašytų yra moteris, bet jei pasižiūrėtume į akademik, akademikus profesorius, tai tik tai viena ketvirtoji yra moterų Ir po to žinių centrai čia vėlgi apie 20 procentų sumažėjo rodiklis. Atsiprašau, mažiau nei 20 procentų ten sudaro moteris. Tad kalbant apie tyrimų grupės, komandas, konsorciumus, darbo universitetuose, tai lyčių lygybė yra daug mažų užtikrinama išskyrus uh, matematiką, inžinerijos sritį ir kai, kurios, kai kurias kitas mokslo šakas. Perkime prie kitos skaidrės. Tai yra ketvirtoji priemonė, kuri yra taikoma šiaurės šalise. Kaipgi mes kovojame su tuo paradoksu. Švedijos vyriausybė imasi lyčių įtraukimo politikos visose srityse. 2015 metais Švedijos vyriausybė teigė, vyrai ir moteris privalo turėti vienodą galę formuoti visuomenę. Pirmasis feministinis, pirmoji feministinė vyriausybė turi užtikrinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Lyčių lygybė turi būti įtraukta į visus politinius sprendimus, į visus teisės aktus ir į E, visus biudžeto paskirstimus. E, mes e, rytoj dar apie tai daugiau išgirsime, kai patys švedijos kolegos pasisakys. Dabar perinu prie savo paskutinės skaidrės. Mes susidurėme su pasauliniu iššūkiu. Labai trūksta moterų mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos rytise moteris nėra pakankamai įtraukiamos į šias sritis ir e, dėl to moteris čia pralaimi, nes jos nepatenka į greičiausiai augančią darbo rinką. Daugiau nei šimtas darbo vietų yra sukuriama e, informacinių ir ryšių technologijų srityje, be to bendra skaitmeninė rinka taip pat sukurs maždaug 800 tūkstančių vietų iki 2020 metų. Jei moteris neturės išsilavinimo mano minėtose sritise, tai tuomet mes nematysime ir moterų rezultatų tose sritise. Tai reiškia, kad nebus moterų inovatorių ir mano išvada yra tokia. Be proaktyvių politinių priemonių, remiančių moteris akademikės ir moteris dirbančias tose mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos rytise, e, labai trūks e, moterų inovatorių ir dėl to nebus prisidedama prie bendro ekonomikos augimo. Dėkoju. Muchas gracias, señora Makarov, por su presentación. Labai ačiū. Dėkoju už tokį įdomą prezentaciją. Manau, jūsų patikta informacija puikiai parodo, kad na, yra ta tokia, visai kitokia realybė, apie kurią mes turime kalbėti. Nepamiršti tų vadinamųjų stiklinių lubų. Viena vertus tiesa, kad moteris vis labiau sitraukia į aukštąjį mokslą, tyrimus. Tačiau, kita vertus, joms žengiant karjeros laiptas aukštyn, matome, kad tos laipteliuose moterų skaičius mažėja, ten, kur pirmai sprendimai. O ir ten mums taip pat reikia užtikrinti lyties aspektų įtraukimą į tuos lygius. Kaip jūs kalbėjote, tas aspektas turbūt traukiamas visas politikos rytis. Nes jeigu moteris nedalyvaus priimant sprendimus, tai, na, savaime tie sprendimai na, nebus tinkamai priimami. Labai ačiū Jums už pristatymą. Prieš pradedama diskusija, norėčiau parodyti video filmą, kur kalbės komisijos narys Moedas, atsakingas už mokslo ir inovacijas. Jis dėja negali dalyvauti mūsų posėdėje, tačiau norėjo pasisakyti, todėl įrašė trumpą įrašą, kurį dabar ir pažiūrėsime. Dear friends, I'm sorry not to be with you in person, but I wanted to send my best wishes for a successful gender summit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 Taip. Išklausime gerbiamų komisijos nario žinę. Dėkojame jam už tai, kad kreipėsi į mus. O dabar laikas diskusijoms. Turime tam maždaug 20 minučių. Reikėtų pabandyti laikytis mūsų darbo tvarkės. Pirmiausia, ponė Morbai. Ačiū, labai ačiū už šio renginio surengimą. Taip pat labai dėkoju už du labai įdomius pristatymus. Abu pristatymai buvo labai įdomus. Tai gerbiamas ministrės, tai gerbiamas direktorės. Tikrai mane labai emociškai paveikė šie pristatymai. Aš esu parlamento narė iš Vengrijos. Ir Vengrija nuolat bendrauju su įvairiais žmonėmis, taip pat ir moterimis, kurie nu, yra nepatenkinti savo gyvenimu dėl to, kad neturi darbo. Arba dėl to, kad jiems, pažiūrėjau, per mažai mokama. Arba kad jie žmonės būna pateikti dėl to, kad e, dirba tokį darbą, kuris jiems netinka, jie galbūt dirba nesaugiamis sąlygomis, užsima kažkokas jiems netinka. Ir e, čia, na, pasakyti, kad reikia labai daug pastangų, kad surastum gerą darbo vietą, dabar nedarbo rinkoje, kad surastum tokį darbą, kurį yra ir malonu dirbti, ir kuris gerai apmokamas. Gerimoji direktorė. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad inovacijos, mokslinio tyrimai ir mokslas yra tas rytis, kur mes turime įveikti prietarus, kurie kenkia moteriams, kurie stabdo moteris, neleidžia moteriams e, patekti į šią sritį. Reikia veikti tos prietarus, kurie neleidžia moteriams mokytis tam tikrose programuose ir paskui neleidžia dirbti šią srityje. Na ir pristatymą man tikrai labai paveikė, nes aš esu iš tokios šalies, kuri perėjo per la, labai rimtus politinius pokyčius. Ir norėčiau tokį subtilų klausimą galbūt užduoti. Prašau labai jūsų, kad nuoširdžiai atsakytumėt. Po tų politinių pokyčių, ar jums nebuvo sunku kai pradėtų kelti klausimą, kai moteris pradėtų sakyti, kad mes norime moteris eiti pirmin. Mes norime ateiti į mokslo ir inovacijų sritį. Mes nenorime vien tik, kad mūsų šalis naudotųsi gamtiniais ištekliais, nenori išikvoti tų išteklių, nenori būti išnaudojami. Nes pavyzdžiui, mūsų atveju Mm, pasakytina, kad labai daug buvo suinteresuotų šalių, kurios norėjo išnaudoti mūsų gamtinius išteklius. Tarkime, nu, žemę mūsų norėjo paimti, na, žiūrėjo mus kaip tiesiog tam tikrą rinką. Norėjo tiesiog mm, pigiai išnaudoti mūsų darbo jėgą, prastai mokomasi darbo vietose. Mm, vadinamieji investuotojai į Vengriją atnešė prastai apmokamas gamybos darbus. Tačiau mes to nenorime. Mes nenorime prastai apmokamo žemos kvalifikacijos darbo. Mes norime eiti tuo keliu, kuris veda prie inovacijų, prie mokslo. Mes norime patys kurti inovacijas, išradimus. Mes norime kurti tokius gaminius, kurie būtų sukurti na mūsų pačių. Mes norime taip pat ir parduoti tokius gaminius ir tuomet gauti iš to pelną. Tad nusprendus eiti tokiu keliu link mokslo ir inovacijų plėtros, klausimas, koks buvo moterų vaidmo, ar jis buvo, ar jis buvo didelis, ar jis buvo svarbus. Nes štai manau, kad pavyzdžiui mano šalyje, Vengrijoje, mokslas ir inovacijos E, kaip ekonomikos e, sektorius, na ir taip pat yra veikiami korupcijos. Tad turime rasti naujų kelių, kaip judėti pirmin, kaip užtikrinti sąžiningumą, kaip užtikrinti sąžiningą plėtrą mokslo inovacijos rytyje. Tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonės apie jūsų patirtį. O dabar norėčiau dar kreiptis ir į gerbimą direktorę, Minėjote pirmą feministinę vyriausybę pasaulyje. Tačiau klausimas, ar yra kitų šalių, kur e, naujai žiūrima į moterų klausimus? Kaip galime galiausiai užtikrinti, kad e, pakankamai moterų dirbtų inovacijų ir mokslo sektoriuose? Ir kaip užtikrinti, kad moteris turėtų geras ir mokas darbo vietas. Ačiū. Dėkoju. Pone Šrautner, atsiprašau, jeigu netinkamai ištariu pavardę. Prašau žodis jums. Taip, labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už labai įkvepiantį pristatymą, tiksliau pristatymus. Uh, įstatymuose buvo kalbama apie tai, kaip įtraukti moteris į mokslo sistemą. Ir Europos Sąjunga jau labai seniai palaiko tokį tikslą. Ir tikiuosi, kad tai darysiu toliau, nes tikrai mums reikia, kad moteris aktyviau dalyvautų mokslo tyrimuose, taip pat priimant sprendimus šioje srityje. Matome, kad Skandinavijos taip pat e, patirtis yra tyriama. Matome, kad net ir ten iki galo problemos buvo įspręstos. Tačiau taip pat svarbu geriau traukti lyties klausimus į mokslo tyrimų sritį. Ypač kalbant apie rezultatus, apie naujus verslo modelius. Visą tai svarbu pokyčiams visuomenėje užtikrinti. Ir manau, kad būtent čia mums trūksta tinkamų priemonių. Kaip galima lyties klausimus įtraukti į inovacijų sistemą, ar yra tam tinkam politinių priemonių, politinių idėjų, kaip būtų galima tai geriau užtikrinti. Dėkui. Ačiū. Ar yra daugiau norinčių pasisakyti, diskutuoti? Taip. Deja, ne visų, ne visų pavardę žinau, prašau, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad pakvietėte mus iš, iš renginį. Aš pati esu iš mokslinio tyrimų centro. Na, galvoju dabar apie tai, kas buvo ką tik pasakyta. Apie tai, kad Europa pastarusius 20 metų iš tikrųjų labai daug padarė, kad paskatintų visus pasiūlymus, kad įtiktų valstybės narės. Vis tik. Kaip jau buvo pasakyta anksčiau, reikia visą vis daryti taip pat ir instituciniu lygiu. Čia turi kalbėti ne tik apie moterų, atskirų moterų pastangas. Tačiau Kitas klausimas, jeigu norime toliau skatinti šią veiklą, tai klausimas, kaip užtikrinti, kad būtų lyčių lygybės planai labiau priimtini bendrai visuomenė. Manau, čia toks sociokultūrinis klausimas. O šie sociokultūriniai klausimai sunkiausiai sprendžiami, jie, jie spręsti reikia daugiausiai laiko. Tad štai kila klausimas, ką galime padaryti, kad, taip galima sakyti, na, įpareigotume mokslinius institutus pritaikyti lyčių politikos klausimų įtraukimo priemonės. Kaip galime priversti tai padaryti? Ačiū. Ačiū. Taip, 24 vieta, prašau. Ačiū, kalbėsiu ispaniškai. Dėkoju vertiems už galimybę tai daryti. Aš esu Ester Konesa, iš Katalonijos universitet, universiteto ir e, tyriu moterų mokslinės karjeras. Aš taip pat stebiu ir e, kaip sekasi kitoms mokslinėms programoms. Yra pažinam tikrų europinių projektų. Vienas projektas buvo vakar inauguruotas. Manau, kad tokie projektai yra labai svarbus Ir tačiau pasakyti, kad labai dažnai sudurima su nestabilaus darbo situacija, nesaugos darbo situacija mokslo tyrimų srityje. Nes iš mūsų reikalavimą vis daugiau, to pačiu skiriant vis mažiau išteklių. Taip pat mums primetama tam tikra darbinė kultūra, kai reikalaujama dirbti labai ilgas darbo valandas. Tai tampa būtinybė. Tačiau matome didžiulį paradoksą. Paradoksą tarp e, lyčių lygybės politikos, kurią norite pradėti taikyti tyrimus ir tai kitose srityse, ir paradoksas yra tarp to, ir tarp tokios, na, jis galima pasakyti, išpratėjusios kultūros, kai reikia nuolat nesustojant dirbti. Reikia tinkamai čia slėgti dėmesį, tinkamai imti šio klausimo, nes be tinkamų priemonių nepavyks užtikrinti lyčių lygybės. Turint galvoje tokį manijakišką susirūpinimą produktivumu. Ypač turint galvoje, kad, tarkim, Ispanija dabar yra krizė, dėl to gerokai mažinama mokslinio darbuotojų etatų skaičius. Reikia pabrėžti, kad taip pat socialiniai mokslai ir humanitariniai mokslai labai daug teikia visuomeniai, tačiau finansavimas vis labiau mažinamas šioms rytims. Labai svarbu ir toliau finansuoti šias rytis, nes šias rytis sprendžia socialinius klausimus. Tai reikia kalbėti ne tik apie gamtos mokslus ir technologijas, reikia taip pat kreipti dėmesį ir socialinius klausimus ir problemas. Dėkui. Dėkoju. Visiškai sutinku su tuo, kas ką tik buvo pasakyta. Ypač apie tas minėtasis nesaugias darbo vietas. Tai yra atskira tema, kalbant apie užimtumą. Nesaugios darbo vietos, neužtikrintos darbo vietos mokslinio tyrimų srityje. Visai neseniai mūsų komitetas pasisakė apie tai savo nuomonėje kad e, kai kurios politinės priemonės, taupimo priemonės ir e, taupimo e, kitos priemonės, kurios buvo panaudotos kaip atsakas, atsakas krizė, labai paveikė tam tikrus sektorius, kurie vis dabar reikėjo gerokai susitraukti. Ir tam pažanga labai sumažėjo, buvo žingsnių atgal padaryta. Ypač kai kuriuose jautriuose srityse. Štai vienas iš pavyzdžių. Tikrai matome, kad ten buvo labai daug mažinimų. Na, čia reikia pagalvoti apie struktūrinės sprendimus, reikia eiti tolyn, reikia užtikrinti, reikia užtikrinti, kad ta, ta aplinka mokslinė būtų gerai finansuojama, kad remtųsi augimu, kad būtų išvengta tokių neužtikrintų darbo vietų. Nes matome, kad tikrai yra daug neligybės, daug ne, neteisingos, nesažininkos neligybės, kurie atsiranda. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjams, ir, nes buvo jums užduota kočių klausimų, tad sutiksiu rodėjus atsakyti. Prašau. Labai ačiū, taip, turiu porą atsakymų į keltus klausimus. Be abejo, šeima yra labai svarbus dalykas, didžiausios svarbos dalykas. Aš įvertinau matematikių moterų biografijas, aukščiausios e, klasės matematikių biografijas. Per pastarą šimtą metų Europoje mes jų turėjome ir matome, kad jas labai rėmė šeimos nariai, nes tiesiog sistema, aukšto mokslas man nebuvo prieinama. Aišku, mokyklos labai svarbios, tačiau moteriams pat savęs infrastruktūrinė priemonė darbo rinkoje vis tik yra galimybė gauti kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas. Ir čia jau, žinoma, yra užduotis politikos kuriejams. Toliau. Kvotos yra labai griežta priemonė, tačiau Suomija suveikia labai labai gerai. Jau prieš daug metų buvo numatytos kvotos taip pat ir privačiam sektoriuje. Taip pat, kad privačių įmonių tarybose turbūt be 50 procentų narių moterys. Toliau ilgas darbo valandos ir ta tokia darbo kultūra. Na taip, tai yra struktūrinė problema, su kuria reikia kovoti, nes dabar nesunku suderinti šeim, šeimos gyvenimą ir darbą mokslę. Reikia imti šios problemos, reikia užtikrinti galimybę derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Toliau, ačiū grįžti prie to, kad mažai moterų vadovauja šiaurės šalių kompetencijų centrams. Čia kiek klausimas, ar kriterijai labai yra tinkami, nes iš principo, jeigu moteriams gerai sekasi ir jos dirba, jos daro kokybiškus tyrimus, tai kiek klausimas, kodėl jų tiek mažai yra mano šiuose postuose. Tada reikia peržiūrėti kriterijus. Nes tie kriterijai ir labai seniai nusistovėjo mokslo srityje. Pavyzdžiui, Kad klausimas dėl kitų papildomų kriterijų, pavyzdžiui, dėstymas greta mokslinės veiklos. Ar, ar tai yra tinkamai vertinama? Toliau. Labai svarbu yra požiūris ar mentalitetas. Nes jeigu požiūris nėra tinkamas, tai nebus ir valios, o be valios nebus sprendimų. Mano šalyje, Suomija, kasgi padėjo nukreipti tinkamai pagrind pagrindinio mokslo finansavimo fondo veiklą, mokslo tarybos veiklą. Tai, na, tam tikra numatyta praktika. Štai pavyzdžiui, kai teikiami yra mokslinio tyrimų pasiūlymai, jie turi turėti a, a, e, lyčių lygybės planą tie pasiūlymai. Visą tai yra viešai skelbiama, planai turi būti skelbiami keliams metams ir, ir yra stebima, ar tie planai gyvendinami ir stebima, kaip sekasi, atkreipti dėmesį. Tad sistema tikrai yra įtraukusi šį klausimą. Tad manau, kad požiūris yra labai svarbus dalykas ir mes visi galime čia prisidėti. Labai ačiū. Uh, much, think... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vienas klausimas buvo man skirtas. Klausimas susijęs su inovacijomis ir Mm, naujoviškos e, ekonomikos e, skatinimo, vystimo klausimas. Taip, mums tai buvo tikrai didelis iššūkis Afrikoje. Mes e, atvirai žiūrėjom mūsų, sakykime, dabar šalis, šalies ekonomika jau nebe taip, kaip anksčiau, tiesiog laikosi vien iš kasybos, iš tauriųjų metalų gavybos, kadangi kainos sumažėjo. O dabar mes dirbam su štai kuo. Tai, kad mes tiesiog skatinam inovacijas, tokiu būdu atsižvelgiant į visuomenės poreikius, kartu kuriant naujus produktus, naujų, naujas pramonės e, šakas. Antai mūsų šaly yra labai daug platinos. Tai yra labai, labai svarbi žaliava e, visai, visai eiliai pramonės šakų ir todėl mes tiesiog pradėjom nuo e, šios srities tam, kad tikrai būtų galima uh, E, tiesiog paskatinti priekybą e, mineralais pasinaudojant platiną. Tad mes žiūrim, kur yra potencialo, kad būtų galima sukurti, pasiekti didesnę pridėtinę vertę e, ir skatinant gamybą Pietų Afrikoje. Tačiau mes taip suprantam, kad e, mes esam pasaulio visuomenės dalis, mes turim priekiauti su kit, e, likusiu pasauliu, mes turim eksportuoti, bet kita vertus turim ir importuoti pasaulyje. Nebėra jau tų sienų tokių griežtų. Ir tikrai naivu būtų tikėtis, kad gali vienas pats laikytis. Tad Tikrai e, gerai, kad Afrikos kontinente būtų galima skatinti mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, bet aišku, mes turim palaikyti ryšius ir su kitom pasaulio e, šalim. Tai yra didelis išbandymas, bet mes e, stengiamės jį atremti. Mes sakom, kai darai žingsnį prieki, dažnai prireikia ir atsitraukti. Uh, čia vietos kalba tai pasakius. Kova tęsiasi, tam tikrais atvejais reikia ir atsitraukti, bet vis dėlto reikia nenuleisti akių. Na, o dabar dar tos priemonės, e, kuriomis norim e, formuoti politiką, kuri turėtų poveikį. Būtent parlamentai turėtų daugiau veikti, daryti su šituo nes parlamentus, parlamento narius renka žmonės, kad parlamentai e, atstovautų e, žmonėms ir kad prižiūrėtų. E, vien politikos neužtenka, kai politika suformuojama, parlamento nariai turėtų užtikrinti, kad politika veiktų, kad jie duotų norimų rezultatų. Tad mes, parlamentarai, iš tikrųjų e, šiaip jau gerai dabar e, rengiam politiką, tačiau mes e, tikrai ne visada užtikrinam politikos įgyvendinimą. Tad mes iš tikrųjų turėtume siekti, uh, kad mūsų kuriama politika e, būtų įgyvendinama ir kad duotų realių rezultatų, kad pakeistų moterų sąlygas. Nes dabar e, kita vertus ir moterų yra parlamentuose nemažai ir jos irgi turėtų e, prisidėti prie to, kad situacija keistusi. Ačiū. Ir dabar E, žodį suteiksiu ponui Pinto, kad šis apibendrintų šias diskusijas. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Iš tikrųjų išgirdom labai daug informacijos e, apie politikos e, subjektų vaidmenį. Bet dabar keletas dalykų krito man į akis. Ir ministrė kalbėjo apie tai, kad reikia radikalių veiksmų tam, kad pakeistume padėtį. Uh, Tai svarbu. Kartu institucijų, institucijų planų e, vaidmuo e, buvo paminėtas. Galiu pasiremti Kanados pavyzdžių, kurį paminėjo mano kolegė, kuris rodo, e, vėlgi, kad labai svarbu, kad institucijos turėtų tinkamų planų, bet to nepakanka. Reikia kartu E, numatyti ir padarinius, jeigu nebūtų laikomasi tų planų. Čia teisingai buvo paminėta, kaip svarbu politiką e, perkelti į konkrečių veiksmų planus. Tad e, be jokių abejonių, kad reikia radikalių veiksmų, pradedant nuo politinių veiksmų, tai yra vienas iš svarbiausių priemonių. Kanadoje dabar dabartinėje vyriausybėje e, kaip niekad daugiau yra, daugiau yra daug moterų. Tai yra toks precedento neturintis e, atvejis. Prieš maždaug tris savaitės mūsų mokslo e, ministrė pasakė, kad bus formuojama tokia politika, pagal kurią e, teikiant e, teikiant, e, tai yra pareiškimus dėl, dėl tam tikrų postų įvairiuose mokslo struktūrose, tam reikės kartu lyčių lygybę užtikrinančių planų. Taip, čia buvo paminėtas ir tas dalykas, kad dabar visuomenė tiesiog pamišusi dėl produktivumo, uh, E, ir čia vėlgi reikėtų kartu mąstyti apie alternatyves karjeras. Na, o kalbant apie planų įgyvendinimą, tai žinoma, mes turim e, ruošti e, kolegas e, pasiriamant gerąją praktiką. Ir Ir vėlgi svarbu numatyti karjerų įvairovę, ne vien tik tai e, tiesiog e, susitelkti į produktivumą. Tad, ponios ir ponai, baigdamas noriu pasakyti, kad man buvo labai malonu dalyvauti ir e, ačiū ponė pirmininkė, ačiū už galimybę dalyvauti šiame renginyje ir ačiū už jūsų pasisakymus. Labai ačiū. Ačiū už dalyvavimą, už dalyvavimą, o dabar vėlgi trumpa minutė, kad galėtume pereiti prie kitos temos.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 Buenos días, eh, vamos a comenzar. Labą dieną. Dabar uh, galim pradėti antrąją renginio dalį. Prašom susėsti į vietas, kadangi neturim daug laiko, bet kartu turėsim išklausyti tikrai puikių pranešėjų. Ir šios renginio dalies pavadinimas tai lyčių neligybės. Uh, klausimų sprendimas veikatos sektoriuje. Tad e, aš pristatysiu kartu ir e, mane pavaduosiantį pirmininką ir kitus pranešėjus. Prašom dar kartą susėsti į vietas. Ir jeigu norite pasikalbėti, tai gal tada pasikalbėkit už salės ribų. Prašom, jeigu norite pasikalbėti, prašyčiau išeiti iš salės, kad netrukdytume. Labai ačiū. Dar kartą labas rytas ir sveiki atvykę. Kai kalbam apie lyčių neligybę, visuomenėje paprastai mastom apie atlyginimų nevienodumus ir kitus dalykus, bet e, kita vertus e, kalbam apie e, biologinius lyčių skirtumus. Kita vertus, lyčių neligybė yra ir reiškiasi ir sveikato sektoriuje. Į tai jau atkreiptas dėmesys buvo čia parlamente. Pasak, pasak pasaulio sveikatos organizacijos sveikata, tai, tai yra sveikata yra svarb, svarbiausias dalykas. Tai yra psichologinė gerovė, fizinė gerovė. Bet kita vertus yra ir skirtumų e, sveikatos prasme, skirtumų tarp vyrų ir moterų. Antrai, antai yra lygų, kuriomis daugiau ar išimtinai serga vyrai ir priešingai. Tad e, reikia, reikia kartu turėti tinkamas programas tam, kad būtų galima gydyti su lytimi susijusias lygas. Ir tam tikrais atvejais dėl lyčių skirtumų, dėl lyčių skirtumų, sakykime, būna taip, kad daugiau lėšų numatoma gydyti vyrų lytinė impotencija ir panašiai. Tad mes tikrai turėtume nepamiršti lyties aspekto sveikato sektorėje ir ypač besivystančiose šalyse, kur moterų padėtis e, kur kas prastesnė. Tad iš ties e, reikėtų kalbėti apie e, reprodukcinę sveikatą, bet kartu nepamirštant ypač besivystančių šalių kur e, moteris ir merginos yra prastesniai padėti. Nepaisant to, kad moteris yra žmonijos, pusė žmonijos sudaro, dažnai mastoma, e, sveikatos sektoriuje mastoma, kad vyrai ir moteris yra tokie pat žmonės, tik skiriasi lyties organais. Bet kita vertus pažiūrėkime tikrovę, kiek moterų vadovauja farmacijos e, įmonėms, e, kiek yra jų e, tarybų, tai yra įmonių tarybose, kartu tas pats pasakytina apie mokslinių tyrimų sritį, pasižiūrėjus, sakykime, į mm, psichinę sveikatą, pasižiūrėkim, kiek moterų kenčia nuo nerimo, E, daž tris kartus moterų daugiau kenčia nuo to. Ir tai paaiškinama ne vien tik tai e, hormonų poveikiu, bet kartu ir vyrų ir moterų vaidmens visuomenėje skirtumais. Moteris, kurios, kurių padėtis visuomenėje tvirtesnė, jos paprastai geresnės psichinės veikatos. Yra šiaip tam tikrų sutarčių ar konvencijų, pagal kurias numatoma vyriausybėms saugoti e, psichinę moterų sveikatą, e, fizinę sveikatą ir kartu formuoti į lyčių skirtumus e, orientuotą sveikatos politiką. Tad tai pasakytina apie visus politikos subjektus dalyvaujančius politikoje ES ar nacionalinių lygių. Kita vertus, kol kas mes neįvertinam deramai šitų dalykų. Mes turėtume e, politikos pirmiausia priemonėm spręsti minėtus klausimus. Na ir tam mes šiandien ir susirinkom. Na ir kaip jau sakiau, turim puikių pranešėjų šiandien Mano bendra pirmininkė yra ponia Beverly Damonse. Ji yra Pietų Afrikos nacionalinio mokslinio tyrimo, nacionalinio mokslinio tyrimų fondo e, atsakomoji e, direktorė. Daugiau kaip dešimtmetį ji dirbo šiame fonde, kartu vadovavo, kartu dalyvavo Pietų Afrikos e, moterų, e, dirbo moterų forume, kartu dirbo Pretorijos universitete, tad noriu pasveikinti Jūs, Beverly. Ir dabar norėčiau uh, vėlgi suteikti žodį Beverly, bet pirmiausia, ji pakalbės kaip viena pirmininkų. Pirminink Labai ačiū, ponios ir ponai. Džiugiuosi, kad galiu prisidėti prie šių svarbių diskusijų. Kaip jau buvo paminėta šį rytą, per 20 metų demokratijos pietų Afrikoje buvo padaryta didžiulė socialinė pažanga. Mes norime atsisakyti tos diskriminuojančios praktikos, kuri buvo įsiskverbusi į visus gyvenimo aspektus. Visgi daugelio pietų afrikiečių gyvenimą vis dar labai neigiamai veikia įvairios infekcinės ir užkrečiamos lygos. Tai labai veikia tai, kokią sveikatos priežiūros sistemą norime sukurti. Sveikata yra nepaprastai svarbi ir reikėtų ją vertinti platesnėme kontekste. Yra tiesioginis ir netiesioginis ryšys tarp sveikatos ir gerovės, bet tas ryšys yra labai sudėtingas. Ekstremalus skurdas paveikia didžiąją dalį visuomenės ir tokiu atveju trūksta tokių dalykų kaip švarus vanduo, tinkama mytyba, tinkamos sanitarinės sąlygos, vakcinavimas, geras švietimas. Dėl viso to galiausiai trūksta ir darbo vietų, trumpėja gyvenimo trukmė. Vadinasi, sveikata yra labai glaudžiai susijusi su socialiniais aspektais, su visuomenės uh, socialiniu pobūdžiu. Be to, tai susijęs su inovacijomis ir technologijomis. Lygos mm, sukuria didžiulę naštą. Dėl to atsiranda didžiulis atotrukis. Viena iš lygų, kurios e, labai veikia Pietų Afriką, yra živ. maždaug 17 procentų živ sergančių žmonių yra Pietų Afrikoje. Daugiausia šią lygą serga moteris ir paauglės. Būtent jos dažniausiai serga šią lygą. Visa tai yra tos lygos tendencijos, kurias būtina atpažinti. Pauglės ir jaunos moteris yra pati pažeidžiamiausia grupė. Jos perina daugybę pokyčių, keičiasi jų teisės, keičiasi jų gyvenimo aspektai ir dėl to būtent ši grupė yra pati pažydžiamiausia tuo jauno amžiaus laikotarpiu. Aš manau, kad mes privalome į tai atsižvelgti živ ir AIDS yra atsakingas už 32 procentus e, vaisiaus mirčių ir mes stengiame sumažinti lygos perdavimą iš motinos kūdikiui. Manome, kad tai yra viena iš svarbiausių sričių, Reikia spręsti šias problemas, kadangi tai labai veikia tų jaunų moterų gerovė apskritai. Privalome keisti jų situaciją ne vien tik tai dėl tų moterų, bet ir apskritai dėl visuomenės veikatos. Muchísimas gracias, señora Damonse. Labai ačiū. Dabar Aš suteiksiu žodį mūsų kvestiniams kalbėtojams Robert Norton iš Pasaulio sveikatos instituto. Tai yra nepelno siekiantis institutas, kuris nori užtikrinti prieinamą sveikatos priežiūrą su problemomis susiduriančiams bendruomenėms. Nuo 2011 iki 2014 šis institutas buvo vienas iš geriausiai vertinamų visame pasaulyje dėl savo daromo poveikio. Taigi noriu pasveikinti pono Norton ir taip pat norėčiau e, pristatyti Nikol vadovą. Ji yra atsakinga už koordinavimą. E, ji taip pat siekia įtraukti psichinę sveikatą į jungtinių tautų tūkstantmečio tikslus. Na ir dabar norėčiau iš karto perduoti žodį poniai Robin Norton. 15 minučių jums. Gerai, labas rytas. Pirmiausia, noriu padėkoti lyčių susitikimo organizatoriams, kad pakvietė mane. Man garbė čia dalyvauti. Aš noriu perduoti dvi pagrindinės žinias. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pagrindinės moterų mirtingumo ir neįgalumo priežastis dabar yra neužkrečiamos lygos – Antra, jeigu mes norime sumažinti neužkrečiamų lygų e, atvejų skaičių tarp moterų, tai privalome atlikti sveikatos duomenų lyčių analizę. Tai bus pats ekonomiškai efektyviausias būdas, kuris leis kovoti su neužkrečiamomis lygomis. Prieš pereidama prie savo pristatymo, aš norėčiau paminėti E, kolegas, e, kurios dirbo e, prie šios ataskaitos, Sharon ir taip pat Sona Pytės. Ji taip pat šiandieną čia dalyvauja, o rytoj pati pasisakys. Nu, dabar perėsiu prie savo pranešimo. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie pagrindinės moterų mirtingumo priežastis. Noriu nurodyti, kokios yra tos pagrindinės priežastys. Ir nekalbėsiu čia apie e, vyrų mirtingumą, nes per pastaruosius 20 metų labai keitėsi situacija. Yra šešios e, lygos, kurios labiausiai paveikia moteris. Yra labai daug e, išteklių skiriama kovoti su e, moterų su gimdyvių mirtingumu. Daug dėmesio skiriama ir kūdikių sveikatai. E, norima sumažinti kūdikių mirtingumą, gimdyvių mirtingumą ir taip pat spręsti reprodukcinės sveikatos problemas. 55 procentais nuo 90-ųjų e, buvo sumažintas e, gimdyvių mirtingumas. Ir mes čia siekime tūkstantmečio tikslų, kurie taip pat e, padeda pasiekti didelių pokyčių moterų sveikatos rytyje. Kągi mes dabar matome, kokios yra pagrindinės moterų mirtingumo priežastys visame pasaulyje. Tos pagrindinės priežastis yra neužkrečiamos lygos. Septynios iš dešimties pagrindinių mirtingumo priežasčių yra neužkrečiamos lygos. Tai yra širdies lygos ir infarktas. Taip pat vairios metabolinės priežastis, kurios yra atsakingos už 40 mirčių. Ir taip pat kvepavimo takų lygos. Jos e, sukelia 3 iš 10 e, mirčių. Pagrindiniai ištekliai buvo skiriami tam, kad būtų sumažintas plaučių ir krūties, atsiprašau, krūties vėžys ir dabar e, dėl to plaučių vėžys tapo viena iš pagrindinių mirtingumo priežasčių. Visi tie pokyčiai parodė, kad moteris gyvena ilgiau ir dėl to dabar dažnai kenčia nuo Alzheimerio lygos tai yra penkta dažniausia mirties priežastis. Aš dabar norėčiau e, pakalbėti apie Junktinę karalystę. Tai tiesiog pavyzdys, nors aš aišku turiu kalbėti atsargiai, e, nes pasakysiu, kad e, čia kalbėsiu apie vieną iš ES šalių. Junktinės karalystės pavyzdžiai parodo ir bendrą situaciją Europos Sąjungoje. E, dabar neužkrečiamos lygos yra e, sudarančios 9 iš 10 pagrindinių mirtingumo priežasčių. E, toliau vėžys, krūties 5 iš 10 mirčių ir taip pat plaučių vėžys vis dažniau tampa mirties priežastimi. Kvepavimo takų lygos, taip pat 7 iš 10 mirčių ir Alzheimerio lyga. Dabar noriu pakalbėti apie tai, ką tai reiškia. Mes kalbame apie tas neužkrečiamas lygas pasauliniu lygiu, bet net ir besivystančiose šalise dabar neužkrečiamos lygos yra atsakingos už 5 iš 10 mirčių. Vėlgi čia labai daug e, lemia širdies lygos ir infarktas. Aišku, ir užkrečiamos lygos e, taip pat e, yra dažna mirties priežastis. Kvepamo takų lygos taip pat 3 iš 10 mirčių. Ir pasižiūrėkime, kas gyvyksta Indijoje. Indija yra laikoma vidutinių pajamų šalimi, nors iš tiesų tenai pajamų skirtumai milžiniški. Taigi, Indijoje neužkrečiamos lygos dabar yra mm, septynios sukelia 7 iš 10 mirčių. Toliau širdies lygos, 4 iš 10 mirčių, kvepamo takų lygos sukelia 4 iš 10 mirčių. Taigi, neužkrečiamos lygos turi nusipelnyti pagrindinio mūsų dėmesio, jeigu mes norime pagerinti moterų sveikatą. Galima būtų pamanyti, kad vyriausybės, tarp vyriausybinės organizacijos, sveikatos priežiūros sistemos ir moteris žino, kokią riziką kelia neužkrečiamos lygos ir kad būtent tam reikia skirti pagrindinį dėmesį. Bet dabar pereisiu prie kitos skaidrės. Tvaraus vystimosi tikslai atsižvelgia į neužkrečiamas lygas ir iki 2030 mes norime 25 e, procentai sumažinti neužkrečiamas lygas visame pasaulyje. Praėjusiais metais buvo paskelbta pasaulinė strategija skirta moterų vaikų ir paauglių sveikatai ir būtų galima tikėtis, kad ten taip pat yra skiriamas didelis dėmesys neužkrečiamoms lygoms. Čia matote skaidrėje išvardytas pirmenybinės sritis moterų paauglių ir vaikų sveikatos sritis ir taip viena iš tų sričių yra neužkrečiamų lygų skaičiaus sumažinimas ir taip pat moterų psichinės sveikatos gerinimas. Na, tačiau yra taip pat e, daug dėmesio skiriama seksualiniai ir reprodukciniai moterų sveikatai. Be abejo, tai yra svarbu, tačiau mes čia perkeliame pusiausvyrą, juk reikia kelti klausimą, kokios yra pagrindinės moterų mirtingumo ir neįgalumo priežastys. Dabar vėlgi apie Junktinę karalystę. Ten moterys nežino, kad neužkrečiamos lygos yra tokios reikšmingos jų sveikatai. Atitinkamas fondas, širdies fondas atliko tyrimą, kuris parodė, kad širdies lygos nusineša daugiau moterų negu vyrų gyvybių. Maždaug 70 procentų vyrų ir moterų nežinojo, kad širdies ir kraujagyslių lygos yra tokios reikšmingos. Vadinasi, patys žmonės nesupranta, jog tai yra labai svarbi mirties priežastis. Mes taip pat žinome, kad ne vien tik tai didelių pajamų šalise neužkrečiamos lygos yra tokios reikšmingos. Dabar jau turime pakankamai įrodymų, kurie parodo, kad ir pačius neturtingiausius visuomenės sluoksnius paliečia neužkrečiamos lygos. Tai nėra vien tik tai turtingųjų rūpestis, tai yra labai aktualu ir nuo skurdo kenčiantiems žmonėms ir taip pat mažų pajamų šalims. Kasgi susiduria su didžiausia rizika? Tai yra tie, kurie mažiausiai suvokia širdies ir kraujagyslių lygų riziką. Tai yra tie, E, kurie nesuvokė to pavojaus. Vadinasi, mūsų laukia milžiniška užduotis. Mes privalome kalbėti apie tai, kokios pavojingos yra neužkrečiamos lygos moteriams. Privalome ieškoti prevencijos strategijų ir gydimo metodų. Tas požiūris, kurį mes čia pasitelksime, jeigu norime iš tiesų pakeisti situaciją, tai tuomet mums reikia lyčių požiūrio ir atitinkamų duomenų renkamų pagal lytis. Labai dažnai tyrimų rezultatai apima tik vyrus, bet reikia suprasti, kad čia negalima turėti diskriminacijos, kadangi toks diskriminavimas gali labai neigiamai paveikti moterų sveikatą. Kągi reiškia tas e, pagal lyčių požiūrį renkamas e, duomenų aspektas? Čia labai svarbu pasižiūrėti į skirtingas lytis. Visą tai leidžia mums atsižvelgti į biologinius skirtumus tarp vyrų ir moterų. O po to yra žiūrima į lyčių aspektus, ne biologinius aspektus, tai yra įvairius ekonominiai ir kultūriniai aspektai. Šioje srityje atliktas darbas rodo, kad nu, did, didelį dėmesį skiriame būtent širdies lygoms. Ir matome, kad moteris turi didesnę riziką patirti insultą ir taip pat atsiranda diagnostinių skirtumų bei gydimo būdų skirtumų. Pavyzdžiui, moteris rečiau gauna farmakologinį gydimą ir nerečiau būna nukreipiamas diagnostiniams ir terapiniams procedūrams atsiranda ir kitų rizikos faktorių. Moteris labiau paveikia rūkimas ir diabetas negu vyrus. Ir dėl to jų rizika susirgti širdies lygomis ar insultų yra didesnė. Čia dabar šią skaidrėje parodau skaičius. Ir čia yra nurodoma, kad moteris susiduria su papildoma rizika, taip pat yra susijęs su aukštų kraujospūdžių, rūkimu, pirmo e, ir antro tipo diabetu. Ir e, čia ta rizika yra didesnė negu vyrams. Tai yra tik pavyzdys. Pavyzdžiui, moteris sergančios antro tipo diabetu e, susiduria su 55 procentų širdies lygų rizika ir tai yra aukštesnis procentas negu vyrų atveju. Labai svarbu yra žiūrėti tuos lyčių skirtumus ir nors daug dėmesio buvo skiriama širdies lygoms, reikia nepamiršti ir plaučių lygų, e, taip pat e, silpno protystės ir taip toliau. E, dabar dar vienas pavyzdys. Kai lyginame moteris ir vyrus sergančius diabetu, matome, kad moterys susiduria su didesnė rizika susirgti e, demenciją negu vyrai. Bet dabar pagrindiniai tyrimai bando išnagrinėti, kaip nustatyti tuos lyčių skirtumus ir riziką, bet mums reikia nagrinėti ir tai, e, kaip lyčių skirtumai veikia prevenciją ir gydimą. Turime surinkti labai daug duomenų tam, kad pasižiūrėtume, ar moteris turi tokią pat prieiga prie sveikatos priežiūros kaip ir vyrai ir ar sveikatos priežiūros lygis skiriasi lyčių atšvilgių. Aš dabar norėčiau baigti pranešimą, pasakydama, kad tai yra tie aspektai, į kuriuos vis dažniau yra atsižvelgiama didelių pajamų šalise, kaip Junktinė karalystė, Europos Sąjunga, bet tai yra aktualu ir mažų bei vidutinių pajamų šalims. Tai dabar Indijoje jau taip pat yra nuolat renkami duomenys, grindžiami lytimis, tam, kad būtų išsiaiškinta, ar moteris turi pakankamą sveikatos priežiūrą, ar tas būdas gauti sveikatos priežiūrą yra toks pat kaip ir vyrams. Aš tikiuosi, kad dabar visą tai išgirdę. Jūs galėsite suprasti, kad yra tos pagrindinės priežastys moterų mirtingumo ir jos yra kylančios dėl neužkrečiamų lygų. Mes privalome dabar nagrinėti lyčių aspektus ir rinkti lytimis pagristus duomenis. Visą tai leis mums uh, užkirsti kelią neužkrečiamoms lygoms ir jas gydyti. Visą tai pagerins visuomenės sveikatą. Dėkuoju. Gracias, Norton, excelente... Labai ačiū. Labai ačiū už tikrai įdomų pristatymą. Jūs beje ir labai gerai laikytės jums skirto laiko. Ir tuo pačiu patikė labai įdomios informacijos, atkreipti dėmesį tai, kad mes, na, tiesiog nežinome kai kurių dalykų. Nežinome kai kurių duomenų ir dažnai net nežinome, ko nežinome. Tai labai svarbu. Net labai svarbu mums čia susėsti, kartu pagalvoti ir aptarti šis idėjas. Nes mums tenka atsakomybė priimti tikamus sprendimus juk dažnai ištinis nusistatymas būna ir klaidingas, ir nenaudingas. Be to, ištinis nusistatymai dažnai būna ir diskriminaciniai. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime, kokias teisės turi pusė gyventojų, tai matome, kad labai dažnai gyventojai negauna prieigos prie sveikatos paslaugų ir taip pat yra įvairių neteisingų prielaidų. Ir žinoma, jeigu duomenys neteisingi, tai tuomet rezultatai bus netinkami. Ir tuomet prasties moterų sveikata ir moteris taip pat ir neteks gyvybės. Tad labai svarbu tai, ką jūs sakote. Ši informacija yra labai svarbi, labai svarbu turėti tikrą informaciją institucijoms, bet taip pat labai svarbu rinkti tikrą informaciją ir taip pat, aišku, atskirsiams, taip pat ir moteriams labai svarbu suprasti, kasgi iš tikrųjų labiausiai jas paveikia, kas turi daugiausiai poveikio jų sveikatai. Vėliau galėsime šį klausimą išsimiau panagrinėti kartu su klausytojas, o dabar noriu suteikti žodį Nikolai Vatruba. Prašau, žodis jums. Labai ačiū, gerbiamai pirmininkė. Labai diena visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams, dėkuoju už kvietimą, man didelė garbė čia dalyvauti. Lyčių klausimai visuomet man labai rūpėjo ir man didelė garbė e, pristaty, atstovauti čia būtent psichinės veikatos klausimus ir juos aptarti čia. Dėkuoju Beri Gabrieliai, kuri junginės skaidrės skaidrybė yra labai daug, aš visuomet e, labai dinamiškas rinkiu pristatymus. Tad labai ačiū už pagalbą. Kita skaidrė. Tad, na, kodėlgi šis klausimas yra svarbus lyčių e, konferencija, tai štai ką šeštadienį ryte perskaičiau Twitteryje. Vyrai daug rečiau kreipiasi psichinės pagalbos paslaugų negu moteris. Taigi, matom, kad lytis yra svarbus klausimas ir e, ypač psichinės sveikatos atveju tai yra labai svarbus klausimas. Ir poveikis čia yra didžiulis. Tai paveikia milijonų žmonių, kurie, kenkia, kurie kenčia nuo psichologinių sutrikimų. Trumpai pristatysiu, ką ketinu pasakyti. Pirmiausia, kodėl psichinė sveikata yra svarbus dalykas, toliau kodėl, kuo čia svarbus lyties klausimas yra, toliau pristatysiu jungtinių tautų teritorijos plėtros tikslus bei kaip tai siejasi su psichinė sveikata ir pristatysiu iniciatyvą ir po to kalbėsiu, kodėl reikia numatyti ir psichinės sveikatos tikslus tarp teritorijos plėtros tikslų. Tad kodėlgi svarbu yra psichinė sveikata. Penkias priežastis. Pirmiausia, tai yra skubu. Vienas iš keturių asmenų kenčia nuo psichinių sutrikimų bent kartą per gyvenimą. Dėl to 600 milijonų žmonių šiuo metu pasaulyje turi negalę. Ir manome, kad iki 20 metų depresija bus antra plačias paplitusi lyga. Toliau. Tai aktualu yra, nes psichinės sveikatos problemos žudo Labai daug žmonių žūva, miršta, kurie turi tokias problemas, vyrai. Ir mot, vyrai miršta 20 metų anksčiau, moteris 5 metų anksčiau negu tie, kurie neturi psichinių sutrikimų. Taip pat. Čia duomenys yra iš pasitundžių šalių, o skurdžiose šalise dar blogesnė situacija. Be to, savižudybė yra antra dažniausiai mirties priežastis amžiaus grupėje nuo 15 iki 29 metų. Toliau trūksta paslaugų, ypač mažų ir vidutinių pajamų šalyse. O dauguma žmonių ten ir gyvena, tad 76-65 procentai žmonių, kurie turi sunkius sutrikimus, psichinius e, sutrikimus tose šalyse, negauna jokios pagalbos. Toliau, žmogus nesipažydimai šią srityje. Šie asmenys yra stigmatizuojami, diskriminuojami, jie suduria su salinės skirtimi, izolacija ir Jie susiduria su smurtu, su žiauriomis praktikomis. Matote iš Indijos nuotrauką, kur žmogus yra prirakintas. Toliau penktas dalykas. Psichinė sveikata siejasi su daugeliu turės plėtros tikslų. Įvairiais būdais siejasi. Pavyzdžiui, ir su skurdu, badu, švietimu ir lyčių lygybė. Tad kodėlgi lytis čia yra aktualus dalykas? todėl kad biologinė ir socialinė lytis yra labai svarbus e, veiksniai psichinės sveikatoje. Matome, kad e, lyčių neligybė yra siejasi ir su psichinės sveikatos neligybė. Matome, kad yra atskiros, atskiri rizikos veiksnys jos lytimi ir taip pat e, gydimo skirtingi poreikiai. Turbūt duomenų čia visų nematote, kurie patikrų skaidrėje, tačiau matome, kad šviesiai mėlyni duomenys yra moterų skaičiai. Čia matome, kad įvairiose amžiaus grupėse daugiau moterų suduria su psichinėmis problemomis ir e, priklausomybių problemomis. Toliau depresija. Du kart dažnesnė tarp moterų negu tarp vyrų. Taip pat daug dažniau moteriams diagnozuojama depresija negu vyrams. Taigi čia matome tam tikrą aiškus nusistatymą. Toliau kai kalbame apie neštumą ir gimdymą, matome, kad e, su tuo taip pat, kad tai lydi tam tikros problemos, pavyzdžiui, e, nerimas, e, maistos, tai yra valgymas turkimai ir kiti dalykai. Tuo tarpu vyru atveju matome, kad papildomas problemas gali būti priklausomybės. Ir beje, 15 procentų gimdyvių mirtingumo sudaro savižudybės. Svarbus dalykas. Kas dar svarbu yra potrauminis sindromas PTSD. Viena iš penkių moterų nukenčia bent kartą per gyvenimą nuo išprotavimo ar nuo bandymų išprivartauti. Na, tai labai skačitas skaičius. Nuo 16 iki 50 procentų moterų per gyvenimą suduria su smurtu. Taigi, praktiškai, na, kas antra moteris. Taip pat moteris ir vaikai yra 80 moterų ir vaikų grupės, 80 procentų iš 50 milijonų žmonių grupės, kurie šiuo metu kenčia nuo konfliktų ir e, gamtinių laimių ir dėl to netekia namų. Taigi visą tai rodo, kad moteris kėl žiūri grėsmė sudurti su PTSD, potrauminiu sindromu. Taip pat matome, kad e, psichinės sveikatos rytyje yra iš esmės nustatymas atliekant mokslinis tyrimus. Mano kolega neseniai pateikė straipsnį Lancelot žurnale ir matome, kad ten yra tam tikrų iškastinių nustatymų pagal lytį, matome, kad moksliniuose tyrimuose dažnai nekreipiame dėmesio į, į lyties klausimą. Ir kaip Robin jau minėjo, uh, Tai, reiš, tai remia, kad labai dažnai tyrimai nėra naudingi, jie turi problemų dėlių. Taip pat tai neužtikrina prieigos prie sveikatos paslaugų žmonėms, kuris turi psichinės problemas. Taigi, psichinė sveikata turi būti prioritetas, ar ne? Na, jeigu pažiūrėsime į pastarojų laikotarpio plėtros politiką ir, pavyzdžiui, tūkstantmečio plėtros tikslus, tai matome, kad tūkstantaisiais Psichiklinė sveikata nebuvo įtraukta į tūkstantmečio sveikatos tikslus, į tūkstantmečio plėtos tikslus ir nepavyko tų dalykų įtraukti. Dabar, kai buvo išplėtoti naujai tikslai, tvarios veiklos tikslai, tai buvo padaryta 14 metais, paaiškėjo, kad nepaisant to, buvo įdėta daug pastangų siekiant didinti formatumą apie psichinę sveikatą, vis tiek matome, kad turbūt nebus tai psichinė sveikata vėl traukta į, į plėtros tikslus. Toliau. Priskirpdėmės vieną asmenį, labai prisidėjusi prie psichinės sveikatos informatų modelinimo, tai Graham Thornycroft iš King's College ir profesorius, taip pat su profesoriu Vikram, e, Britanijos medicinos žurnale BMJ parašė straipsnį, kuriame paragino jungtinės tautas įtraukti psichinę sveikatą į tvarios plėtros, tvarios plėtros tikslus. Bet tuomet buvo įkurta iniciatyva Fundamental SDG, kuris siekiama paskatinti traukti psichinę sveikatą į tvarios plėtros tikslus. Grupė įvadavo 25 ekspertų iš kitų grupių tarybą, mes gavom palaikymą iš 20 kitų organizacijų ir siekiau paskatinti jungtinės tautas įtraukti psichinės sveikatos klausimus į turės plėtros tikslus. Dabar matysite video įrašą, kurį parengė fotografas Robert Hammond. So <clears throat> in the years uh, in, in 2000. Taip. Nu, 14-15 metais mes užsimėmėme informatumo didinimų tiesiotose ir štai matote sąrašą šalių, kurios paremė mus, taip pat mus paremė jungtinių tautų vis pranešėjas darnos vystimosi tikslams. Taip pat buvęs Jungtinių tautų vienas sekretorius Kofenanas, kuris metų pabaiga Londone pasakė, kad remiantis tūkstantmečių plėtros tikslais, kuriant naują sistemą, turime įtraukti psichinės sveikatos tikslus į darbo tarkę po 15 metų. Tad 15 metais rugsėjį Dar nebuvo aišku, kas čia bus, ar apskin tai, sveikata bus įtraukta į darbo tvarkę ar ne. Bet vis tik labai nustebome, tačiau vis buvo įtraukta psichinė sveikata. Ir institutuose tai buvo paminėta ir, ir preambulėje, daros vystimas tikslų dokumente kaip prioritetas. Ir taip pat sveikatos tiksle numeris 3, 3 kartus tai paminėta yra, kalbama apie priklausomybės, apie taip pat paslaugų prieinamumo tai, uždavinį. Toliau reikėjo sukurti rodiklius, kaip išmatuoti pažangą, nes tik tuo met pažangą galima užtikrinti. Ir mes kartu su pasaulio sveikatos organizacija bei su darnos vystimosi sprendimų tinklu nutarėme pasiūlyti du rodiklius. Vienas iš jų yra savižudybės, o kitas sunkios psichinės e, lygos. Šiems rodikliams skaičiuoti nereikės jokios papildomų pastangų iš valstybių narių ir kitų tautų, nes visa tai jau yra numatyta pagal PSO veiksmų planą. Tačiau pasakytume, kad tie rodikliai, dėl kurių buvo starta šimtų metų kova, jie buvo, jie yra daugiau, 20 tai rodiklių, tai yra tam tikras preliminarus sąrašas ir ten kalbama apie savižudybės, tačiau nekalbama apie sunkias psichinės lygas. Tad mūsų toliau siekia, kad jungtinės tautos įtrauktų ir tą rodiklį tarp tų iš, darbas vystimosi tikslų rodiklių. Toliau parodysiu dar vieną vaizdo įrašą. Eifredį sukūrė, tai yra mūsų valdybos e, organizacijų narė. So to to my... Taip, plačiau dabar perėti prie pagrindinių žinių, kurias noriu jums pristatyti šiandieną dėl psichinės sveikatos ir lyties. Taigi, psichinės sveikatos problemos yra vienas svarbiausių sveikatos problemų, taip pat lytis yra asmenis veiksnys ir e, lyčių lygybė yra labai platus klausimas, kurį reikia spręsti ir taip pat reikia numatyti geresnių rodiklių, nes pasinė, kad be psichinės sveikatos nebus užtikrinta darni plėtra ir nebus užtikrinta lyčių lygybė. Labai ačiū, kad remiate psichinę sveikatą. Muchísimas gracias, señora Botruba. Yo... Labai ačiū, ponia Botruba. Dabar tikrai galiu pasakyti, jog mm, reikia tik labai padėkoti visoms toms institucijoms, aktyvistams, kurie atkreipia visuomenės dėmesį į psichikos sveikato svarbą. Tai svarbu, nes mums visiems psichikos sveikata yra mm, gyvenimo esmė. čia galima kalbėti apie tam tikrą tokios veikatos spektrą. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, e, kurie paprašė galimybės dalyvauti diskusijose. Laiko nebedaug e, šiai temai skirto, tačiau tikiuosi, kad vis dėlto laiko pakaks. Ir norėčiau pirmiausia suteikti žodį poniai Bjork Tad e, galbūt nežinau, ar jūs norėtumėt pakalbėti ar pateikti klausimą. Labai ačiū. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti abiem, e, tai yra visiems pranešėjams uh, už pateiktą informaciją. Mes šiaip jau irgi dirbam nemažai šiais klausimais, ypač su moterų sveikata. Ir moterų sveikata buvo minima. Tai priklauso, aišku, nuo gyvenimo kokybės, tai susijęs su gyvenimo kokybė ir tą mes tikrai neturėtume, to mes neturėtume pamiršti parlamente. Turėtume apie tai kalbėti. Klausiausi labai rimtai e, atidžiai jūsų, ekspertų žinių E, Europos e, įvairiose vietose reiškiasi dėja vis daugiau neligybės, turiu galvoje e, sveikatos sektorių sąrangą įvairiose ES valstybėse. Yra, sakykime, šalių, kur daugiau tendencija reiškiasi, tai yra tokia, kad E, privatus sveikatos draudimas e, dabar labiau e, toks modelis reiškiasi. Švedijoje irgi dalis sveikatos ir socialin... sveikatos draudimo jau privatizuota. Bet dabar kitas klausimas - prevencinė sveikata ir kartu gimdyvių mirtingumas. 5 tūkstančiai moterų miršta, e, sakykime, mūsų šalyje e, po e, gimdymo dėl nesaugių abortų, bet kartu taip nuo užsikrėtimo po nesaugių abortų. Tad kartu yra ir vėlgi E, kartu galima kalbėti ir apie moterų teisų tam tikras apribojimus, tai yra teisų į abortą. Tad mes turėtume kažką daryti ir šiuo prontu. Toliau, psichikos e, sutrikimai. Labai gerai, kad jūs atskirai e, pakalbėjote šiuo klausimu. Bet tai irgi susiję su mm, lygybės klausimu, lygybės klausimu uh, E, sveikatos paslaugų, sveikatos globos srityje mes turėtume užtikrinti, kad visos moteris e, gautų tokią globą, slaugą. Ypač tai pasakytina kartu ir apie pabėgėlių, migrantų moteris, e, jaunas moteris, skurde gyvenančias moteris. To neturėtume pamiršti. Dar kartą labai ačiū. Muchísimas gracias, señora Bjork. Quiero dar la palabra. Labai ačiū, ponė Bjork. Atsiprašau. Pona Esteras. Taip, aš suteiksiu žodį ir jums, kolegiai Esteras. Ji yra irgi kartu šešėlinė pranešėja, dirbanti su pranešimu. Mhm kur kalbama apie lyčių neligybės padėtį e, psichikos sveikatos srityje. Aš suteiksiu žodį poniai Estaras ir suprantama žodį suteiksiu poniai Rijas. Norėčiau paprašyti, kad laikytumėtės duoto laiko. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Beatrys Vecerą. Bet kuri e, parengė tikrai tokį aktualų pranešimą, pranešimą, kurio visi laukiam, kur buvo kalbama, kur kalbama apie neligumus e, sveikatos srityje. Tad e, dažnai daroma prielaida, kad vyrai ir moteris sveikatos sektoriuje jie traktuotini vienodai, manoma, kad e, jų sveikatos klausimai yra panašus. Taip ir yra, bet kita vertus dažn, e, e, ne, visada, ne visada mm, tinkama matyti tą, matyti tą pačią slaugą ar gydimą vyrams ir moterims. Antai depresijos uh, simptomų daugiau, e, tris kartus daugiau reiškėsi tarp moterų negu tarp vyrų. Tai vienas pavyzdžių. Kartu kalbant apie užimtumą, tai nuo jo priklauso irgi sveikatos padėtis, e, čia paminėtinas atlyginimų skirtumas, kartu tas aplinkybė, kad moteris dažnai dirba ne visais etatais ir kiti dalykai Yra kartu nemažai darbo, kurį atlieka moteris ir už jį nemokama. Visa tai irgi veikia ar susiję su sveikata. Nors už darbą namų ūkiuose paprastai nemokama, bet toks darbas e, daro poveikį sveikatos e, būkliai su tuo kartu susijęs klausimas ir gyvenimo trukmės klausimas. Tiesa, kad moteris gyvena ilgiau, tai tačiau nebūtinai e, turim kalbėti apie kokybišką gyvenimą. Tik 55 procentai klaustų per vieną apklausą klaustų moterų pasakė, kad jų sveikata gera ar pakankamai gera. Tad visiems tiems klausimams spręsti mes turėtume uh, E, kurti sveikatos strategijas atsižvelgdami į e, kartu lyčių e, skirtumus, turiu galvoje darbo rinką, kitus, kitus dalykus. Bet to labai svarbus informuotas sutikimas sveikatos sektoriuje, gydimo srityje jei, nes, jei sakykime, asmuo nesutinka su tam tikru slaugimu ar tam tikra slauga, tai to padariniai e, labai būna e, dramatiški. Čia turiu galvoje tokius klausimus kaip e, prievartinį sterilizavimą, kuris atliekamas dažnai moterims su psichinė negalė. Europos e, sveikatos strategijoje tam aspektui nenumatyta atskira vieta, būtent, kad nekalbama apie moteriams kenčiančioms nuo įvairių psichinių negalių galimybę prieiti prie gydimo ir slaugos. Tad dar kartą norėčiau pasveikinti Beatric, kad parengėt tikrai tokį aktualų pranešimą ir mes turėtume dėti pastangas, kad jis būtų kuo greičiau patvirtintas. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu kitai kolegijai. Labai ačiū, gerbėmieji pranešėjai, pranešėjos, ačiū kolegos už tokius labai svarbius pareiškimus Mes dabar iš tikrųjų turim sukaupę daug žinių apie lyčių skirtumus sveikatos rytyje ir mes e, turim ir pavyzdžių rodančių, kad moteris e, šiaip jau menkiau gydomos negu vyrai. Tačiau vėlgi mūsų to žinios išbarstytos, jos e, kažkaip neperkeltos į kokias nors gairias ar tam tikrus gydimo metodus. Mes e, nesam dar iki galo įtikinę sveikatos e, sektoriaus įmonių, farmacijos įmonių, kad šios nepamirštų lyčių skirtumų. Visam tam reikia e, sistemingesnio, koordinuotesnio požiūrio, sprendžiant lyčių neligybės klausimą sveikatos srityje. Turiu galvoje kartu švietimą, mokymą. Kartu reikėtų remti tokius bendrus mokslinius tyrimus, e, gilinantis į lyčių skirtumus ir atitinkamą gydimą. Neužtenka vien tik tai atsižvelgti į, į sakykime, paciento lytį, E, iš tikrųjų, norint numatyti gydimą, reikėtų atsižvelgti ir į kitus dalykus - hormonų, e, apytakų įvairius ypatumus. Ir čia jau kalbam apie trečią lygį. Labai svarbu kartu e, ska, plė, tai yra skleisti žinias visuomenėje. Labai svarbu, kad moterys uh, žinotų, e, ko reikalauti iš gydytojų ir kartu užtikrinti reikia, kad gydytojai žinotų, jog vyrai ir moteris pacientai nėra tas pats. Kartu vėlgi nereikėtų pamiršti e, socioekonominių faktorių, tokių kaip skurdo ir kitų neligybės kontekste. Todėl aš norėčiau paraginti, kad būtų tiesiog mokymo kursuose e, numatyta tokia atskira netgi lyčių sveikatos sektorioje, lyčių medicinoje disciplina kaip mokymo objektas. Kad e, tikrai e, tiesiog pasiriamant vėlgi biologiniais skirtumais visų kaup E, žiniomis, e, kad vėlgi būtų dabar gilinamasi į lyčių kitus skirtumus. E, bet čia vėlgi, jeigu dabar mes ne tiesiog rutuliosim lyčių medicinos kaip atskiros medicinos, tai ilgainiui neturėsim jaunų, ypač mokslininkų, kuriems rūpės ši mokslos rytis. Ir atitinkamai mes tada negalėsim spręsti šios ryties klausimų aukštų lygių. Ir tada logiškai mes neturės, negalėsim būti veiksmingi, negalėsim uh, tiesiog e, kalbėti visuomeniai, e, kiek tai, tai duos naudos ir, ir tiesiog negalėsim pagerinti šiaip jau e, sąlygų. Pirmininkė, labai ačiū už pasisakymus. Jūs iš tikrųjų labai gerai paaiškinot, atrodo, paprastą iš pirmo žvilgsnio dalyką, bet kita vertus E, kartu ir keista kartoti tokius tarsi akivaizdžius dalykus, tokius dalykus kaip skirtumai tarp lyčių ir kartu e, tiesiog e, ir kad nereikia ignoruoti šitų dalykų. Ketinu suteikti žodį dar vienam kolegai ar vienai kolegijai ir kartu iš salės dar kas nors galės paklausti. Daugiau dėja nebegaliu suteikti žodžio, laiko nebeturim. Pone Vaimenu paprašė žodžio. Norėčiau paprašyti kalbėti kuo glaučiau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti jaunus e, rankinio žaidėjus iš Vengrijos. Jie, e, jie, jie tiesiog lankosi dabar e, Europos parlamente ir, ir e, dalyvauja kitam reikinyje kur kalbama daugiau apie sportą, o čia dabar mes kalbam apie sveikatos klausimus, psichikos sveikatą. Dabar turiu pasakyti, nustebau išgirdusi, kad širdies kraujagislių e, lygos yra e, pirma tokia mirti, moterų mirtingumo priežastis. O, e, turiu pasakyti, kad mano pačios šalis, šalyje irgi panaši situacija. Bet situacija moterų yra tokia, kad moteris, moterims tenka uh, šeimos darbų našta. Moteris prižiūri senyvų žmonės, rūpinasi vaikų auklėjimu, atlieka kitus namų darbus. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad e, moterims tenka tiek, tiek darbų įvairiausių, kad jos dažnai nepaiso savo sveikatos, ne, nesportuoja pakankamai. Tačiau iš tikrųjų uh, daug ką galima nuveikti dar šioje srityje. Labai ačiū, kolegė Morbai. Jums leidus suteiksiu žodį atvirkštinę tvarką, e, tiesiog po pusę minučių minučių kiekvienam užsirašysiam kalbėti, tiesiog kad galėtumėt pateikti klausimus ar pateikti komentarų jums rūpimais dalykais, o po to tada suteiksiu žodį jums, kad apibendrintumėt ar atsakytumėt į klausimus, padarytumėt išvadas, nes matyti, kad mes iš tikrųjų panašiai žiūrim į aptariamus dalykus ir kartu daugeliu čia e, dalyvaujančių šiame renginyje turbūt daugelis e, pateiktų argumentų ar faktų tikrai e, nuostaba keliantis. Tad gal galėtumėt maždaug per porą minučių atsakyti į klausimus ar apibendrinti. Labai ačiū. Pirmiausia, ačiū už klausimus. Iš ties labai svarbių dalykų buvo pasakyta tai susiję su nemažai tų dalykų, kuriuos aš pati paminėjau. Pirmiausia, taip, ponia Bjork, atrodo, minėjo vyriausybių politiką bendros sveikatos priežiūros rytyje, e, kad visi žmonės visi, ir visos moteris kartu turėtų prieigą prie sveikatos e, priežiūros ir kartu psichikos veikatos. Tai yra politikos e, iš tikrųjų e, klausimas, bet čia labai svarbu štai kas, jūs jau beje tą paminėjot. Man ne visai aišku, nes atrodo yra daugybė faktų apie psichikos veikatos padėtį, yra technologijų, Bet kita vertus, politikos plotmėj psichikos veikatos klausimai tarsi ignoruojami. Mes žinom, kad e, savižudybės yra, sakykime, jaunų žmonių viena iš tokių mirtingumo priežasčių. Ir mes turėtume tiesiog e, daugiau skatinti mokslinį tyrimą, kaip kad paminėjo kita e, kolegė. E, per tokius mokslinius tyrimus būtų tada galima ištirti padėtį ir kartu rasti atsakų, atsakymų į būtent problem, nelyg, nelygybės sprendimo klausimų. Pavyzdžiui, moteris, neščios moteris, kurios negauna, sakykime, tam tikro e, mo, e, gydimo ar, ar priežiūros e, trūksta duomenų dar apie tai. Toliau, kitas klausimas - prieiga prie priežiūros. Kažkas paminėjo, kad e, psichikos e, sveikata turėtų būti kaip atskira mokymo disciplina. Uh, medicinos studijose, universitetuose. Taip, aš dirbu su žmonėm, kurie už tai pasisako, kol kas į tai nekreipiama dėmesio. Bet e, taip yra svarbiausias argumentas, kad bendros sveikatos nepasieksi neužtikrinus psichikos sveikatos. E, Vengrijos atstovė apie tai kalbėjo. Iš ties psichinė ir fizinė sveikata labai susiję nes e, žmonės, kurie kenčia nuo įvairių psichikos sutrikimų, e, tai jie rizikuoja iš tikrųjų e, tiesiog susirgti grinai fiziniam lygom ar patirti fizinių sutrikimų. Tad tie dalykai yra susiję. Ačiū. Tai nu, Labai ačiū. Jūs esate visiškai teisi. Ispaniškai mes sakome, jūs teisesnė už šventąją. Tikrai tai, ką paminėjote, visiškai teisinga. Net neįtikėtina, kad čia mes kalbame apie tai, kad psichinė sveikata turėtų būti įtraukiama į sistemą. Atrodo, kad tai kažkaip atskiriama nuo visų kitų lygų ir problemų. Na juk žmonės nėra vien tik tai iš fizinių dalykų sudaryti, mes esame ir mąstančios būtybės. Dabar noriu perduoti žodį kitiems pranešėms, ponė Norton. Labai ačiū. Na, mano kolega gali nemažai ką pasakyti apie lyčių mediciną ir labai pritariu išsakytoms pastaboms. Dar keletas dalykų. Labai svarbi yra integruota priežiūra. Mes moteris ir vyrus gydome vertikaliai. Gydome nuo to ar nuo ano, bet mes turime vadovautis holistiniu požiūriu, visos gyvenimo trukmės požiūriu. Pažiūrėjau, aš daugiausiai dėmesio skiriu neužkrečiamoms lygoms ir aš matau, kad toks požiūris sukuria labai didžiulę pridėtinę vertę. Darbas su visų sveikatos priežiūros sektoriumi yra labai svarbus. Darbas su neščiamis moterėmis svarbus, žiūrint, kokia yra psichinė sveikata, nemažiau svarbus yra ir fizinis judėjimas. Tarkime, labai dažnai nešiams moteriams yra pasakoma nustoti sportuoti, bet tai yra esminis laikotarpis. Mes taip pat daug dėmesio skiriame lyties ir reprodukciniams aspektams, bet čia reikia žiūrėti į viską. Prieinamumas prie sveikatos, priežiūros, skirtumai tarp vyrų ir moterų atitinkamos visuomenės grupės, visa tai yra labai svarbu. Galiausiai norėčiau pakomentuoti štai ką. Sveikatos biudžetai didelių pajamų šalise jau dabar yra pasiekę savo ribas, yra siekiama mažinti išlaidas. Kaipgi tai daryti? Reikia rinkti įrodymus, reikia būti kūrybiškiams, inovatyviems, reikia žiūrėti, kaip įtraukti ne vien tik tai gydimo priemonės, reikia žiūrėti, kaip pasinaudoti technologijomis, kaip ekonomiškai efektyviai užkirsti kelią likoms ir jas gydyti. Toliau mano asmeninė patirtis. Per šias pastarasias dienas aš dirbau nagrinėdama įvairius finansavimo prašymus, kadangi esu iš Junktinės karalystės sveikatos tarybos. Ir nei viename iš tų prašymų nebuvo kalbama apie lyčių aspektus. Aš parašiau savo ataskaitą, bet labai svarbu yra kalbėti apie tos lyčių aspektus. Kai aš dalyvauju įvairiose tarybose, privalau garsiai apie tai kalbėti. Lyčių įtraukimas yra nepaprastai svarbus, tačiau būna taip, kad net ir tokie žmonės kaip aš, kurie yra pačiame priekyje pamiršta kartais tai paminėti. Mes žinome tas problemas, bet tarsi apie jas pamirštame. Kadangi nuolat apie tai kalbame, kartais pasijaučiame kaip užstrigusi plokštelė, bet labai svarbu apie tai kalbėti. Labai ačiū. Dėkoju, ponė Norton. Aš matau, kad mes iš ties sutarėme šiais klausimais. Tai yra labai gerai. Aš manau, kad ši platforma leis mums daryti pokyčius. Juk mes priimame politinius sprendimus, reikia tik politinės valios. To mums ir te reikia, kad darytume pažangą. Pirmiausia, aišku, reikia pripažinti problemą, ją įvardyti, o tuomet jau galima kurti politikos kryptis. Pirmiausia, reikia viską suvokti ir turėti valios. Dabar aš suteiksiu žodį bendra pirmininkiai ir paprašysiu jūsų išsakyti užbaigiančias pastabas. Pane Damons. Aš norėčiau padėkoti profesoriai Norton ir poniai Nikol už labai įdomias išvalgas. Aš manau, tai atspindi, kokios svarbios yra neužkrečiamos lygos lyčių kontekste. Profesorė Norton sakė, kad mes labai daug dėmesio skiriame seksualiniai ir reprodukciniai sveikatai, bet ne vien tai nusipelno dėmesio, visą tai, ką šiandieną išgirdome, labai svarbu. Visą tai, ką jūs pasakėte, primena mums, kad neužkrečiamos lygos ir psichinė sveikata yra susijusi ne vien tik tai su tais turtingais ir išimiai žmonėmis. Ir mažų bei vidutinių pajamų šalis susiduria su šių neužkrečiamų lygų e, sukeliama našta. Aš manau, kad labai svarbu yra suvokti šį ryšį. Kai mastome apie vėžį, apie insultą. Mes manome, kad tai yra problemos, su kuriamis susiduria didelių pajamų šalis, tačiau iš tikrųjų mažų ir vidutinių pajamų šalis irgi susiduria su tų lygų našta. Todėl mes privalome tam skirti daugiau dėmesio ir gerinti gyvenimo kokybę. Aš manau, kad gyvenimo kokybės aspektai labai svarbus. Jūs taip pat kalbėjote apie skatinimą ir apie švietimą. Tai yra labai aktualu. Tarkime, reikia moteriams nuolat sakyti, kad kartą per metus turite pasidaryti mamogramą. Ne, bet e, nėra pakankamai nurodoma, kad moteriams kyla rizika širdies ir krūvėkislių lygų, plaučių vėžio ir panašiai. Yra įvairūs rizikos faktoriai, kurie siejami su šiomis lygomis ir dėl to tai, apie ką jūs kalbėjote, labai svarbu. Toliau integracijos klausimas. Aš manau, kad holistinis požiūris turi apimti ne vien tik tai biologiją, tai yra ir emociniai, ir socioekonominiai aspektai. Tai yra toks platus požiūris, kuris leis mums pagerinti gyvenimo kokybę. Kalbant iš tyrimų perspektyvos, aš manau, kad labai svarbu yra rinkti duomenis pagal lytis. Mes turime daug duomenų, tačiau juos reikia įvertinti lyčių kontekste. Na, pavyzdžiui, Indijoje mes supratome, kad reikia žiūrėti į duomenų lyčių aspektus ir taip pat vadovautis pasauliniu požiūriu. Kiti klausimai susijęs su baziniais tyrimais. Manau, kad lyčių medicina yra išties inovatyvi mintis. Šio ryto ankstesnėje sesijoje buvo kalbama apie tos naujus požiūrius. Kokiegi yra tie nauji metodai? Aš manau, kad šio ryto diskusijos e, tikrai nurodė tam tikras naujas idėjas. Buvo kalbama, kaip e, veikti kitaip, Aš tikiu, kad tokie inovatyvūs metodai, kurie buvo paminėti šiandieną, yra labai aktualūs ir tyrimams. Aš manau, kad tai mums labai pagelbės, bet to lieka dar pusantros dienos ir tikiu, kad išgirsime dar daug ką įdomus. Taigi labai ačiū kolegoms kalbėtojams ir pirmininkiai dėkoju. Labai ačiū. Dėkoju ponė Norton, ponė Votruba. Dėkoju ponė Domonse. Noriu tik e, pasakyti, kad mes kaip ES institucijų atstovai matome, kad kartais yra klaidingų įsitikinimų. Yra manoma, kad ES neturi kompetencijos sveikatos srityje, tačiau tai neteisinga. Mes galime pagelbėti kovoti su lygomis, galime teikti paramą valstybėms narėms, kad jos užtikrintų aukštesnę apsaugos priež, sveikatos priežiūros kokybę. Na, yra skelbiama statistika apie moterų sveikatą, apie jų galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau nebuvo imtasi konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti prieinamumo problemas. Atrodo, kad ir toliau yra ignoruojamas lyčių aspektas. Noriu pasakyti, kad mes turime galę ES, turime tyrimų, turime informacijos, yra imamas įvairių politinių priemonių tam, kad būtų kovojama su neligybė, tam, kad. Um, bet reikia dar daugiau veiksmų, kad išspręstume problemas. Ir ar galime tai padaryti? Be abejo, reikia tik tai turėti valios. Sutartyje yra nurodoma, kad lyčių įtraukimas turi vykti visoje Europos Sąjungoje. Bet atrodo, kad trūksta atsižvelgimo į tai, kai yra skirstomas biudžetas, kai yra e, nusprendžiama dėl politikos. Tai aš manau, kad e, laikas institucijoms simtis šių veiksmų. Būtent apie tai yra kalbama ir moterų komiteto rengiamame pranešime. Mes dirbame tam, kad pasiektume lyčių lygybės ir sveikatos rytyje. Juk čia kalbame apie tokią pagrindinę teisę. Negalime leisti neligybės sveikatos rytyje, negalime leisti diskriminacijos lyčių atžvilgių. Ne vien dėl to, kad tai yra nesažininga, ne vien dėl to, kad tai prieštarauja pačiai ES dvasiai, bet ir todėl, kad tai yra tiesiog neveiksminga, tai kenkia vystimuisi, pažangai, ekonomikai. Ir galiausiai tai kenkia mūsų pagrindiniai funkcijai, tai yra užtikrinti visuotinę prieigą prie sveikatos priežiūros. Taigi labai noriu dar kartą padėkoti jums visiems, kad atvykote. Labai gaila, kad ne visiems galėjau suteikti galimybę pasisakyti, bet e, bus patikta ši informacija ir aš norėčiau padėkoti dabar šioms trims pranešėjams. Ir dabar e, perėsime prie kitos sustikimo dalies. Ačiū.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 Good morning. Would you please all take your, your seats? Thank you very much, just so we begin. Paprašysiu užimti savo vietas, kad galėtume tęsti posėdį. Labai ačiū. Labas rytas visiems. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Tad pereisiu prie gimtosios graikų kalbos. Sveiku pasveik, sveikinu visus atvykusius į šį mūsų renginį, kuriame mes aptarinėjom labai svarbę temą. Dar priminsiu, kad uh, E, aš pati pastaruoju metu buvau pranešėję e, pranešimo e, klausimų. Pranešime buvo kalbama apie vadinamasias stiklinės liba, lubas, su kuriuom dažnai susiduria moteris mokslo įstaigose, mokslo švietimo, aukštojo mokslo įstaigose. Ir kalbėjau būtent apie kliūtis, su kuriomis susiduria moteris norėdamos siekti aukštesnės karjeros ar užimti aukštesnius postus. Tad mes vertinom padėti visose valstybėse narėse ir kartu padėti pasaulyje ir padarėm išvadą, kad moteris dalyvaujančios universitetuose, mokslinio tyrimo centruose prisideda prie ūkio, e, Europos e, ūkio e, veiksmingumo, konkurencingumo. Tik tai labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamų teisės aktų įstatymų, kuriais moterims būtų numatomos galimybės siekti karjeros. Tačiau tikrovė skiriasi nuo užmojų, uh, E, padėtis nedaug ką pasikeitė per pastarąjį laiką. E, tai buvo priimta tam tikrų teisės aktų ES lygių valstybėse narėse, tačiau jie nepa, tiesiog ne, nepakeitė iš esmės padėties. Pateiksiu pavyzdį rodanti, kad e, šiaip dažnai kalbama ne apie tas tokias daugiau <laughs> stiklinės liba, e, lubas, kurios neleidžia moterims siekti, e, siekti aukštesnių postų, bet kalbam apie tiesiog mentalitetą. O dabar pažiūrėjus, sakykime, į Europos parlamento pirmininkų istoriją, tai matom, kad 28 vyrai ir tik dvi moterys buvo per visą parlamento istoriją. Tad e, galima būtų įsivaizduoti, jog bu, galėjo būti ir 28 moterų į tuos postus, kurios turėjo pakankamą ir įsilavinimą, ir patirtį. Tai čia toks pavyzdys. Na, o dabar perinam prie trečiosios renginio dalies. Ir čia įžanginiais žodžiais pasakysiu, kad moterims neturėtų būti statoma kliūčių ar nematomų stiklinių lubų, e, bet labai svarbu mm, veikti, priimti teisės aktus, kurie numatytų sąlygas moterims e, siekti e, tikslų, nes tikrovė rodo, jog tų, tų tradicinė prasme vyriškų sričių, moteriškų sričių ar darbų jų nebėra. Kad žmogus turėtų būti vertinamas pagal darbą, pagal pasiekimus. Ir toliau pereisiu į anglų kalbą, norėčiau pristatyti prelegentus. Pirmiausia, ponia Elizabeth Policer – ji, e, mes kalbam būtent be visą kitą apie tai, e, kaip sudaryti sąlygas moteriams prie, užimti tam tikrus postus ir panašiai. Labai ačiū. Taip. Džiaugiuosi, kad gali pristatyti mūsų bendruomenę, Gender Summit bendruomenę, kuri nuo 11 metų auga auga ir plečiasi, prisijungęs daugiau projektų. Norėčiau padėkoti FM komitetui, kuris antrą kartą jau priima mūsų renginį. 20 metais mes čia vykome, kaip aptarinėjama programa Horizontas 2020 ir ta diskusija buvo labai svarbi, buvo labai įdomi, labai daug padarytikos, kai buvo įtraukti šį klausimą į šią programą. Šiandien čia vyksta jau devintasis summit renginys, tai tampa pasaulinė iniciatyva. Matote, kaip viskas veikia. Mes bendarbiaujame, užtikriname bendarbiavimą tarp politikos kuriejų, mokslininkų, nes tik tai per bendarbiavimą galima užtikrinti pažangą. Tad sesijos tikslas yra pristatyti taip pat, kas vyksta kitose pasaulio regionuose, kur taip pat remiamasi šio mūsų renginių kaip tam tikrą priemonę, kaip pagerinti supratimą apie lyčių lygybės klausimą mokslas rytyje. Labai ačiū, ponė Polcer. Toliau stiksiu žodį ponė Mijoko Vatanabe. Ji yra Japonijos mokslo technologijos agentūros vykdančių direktos pavaduotoja ir taip pat įvairovės skyriaus vadovė. Prašau. Labai ačiū. Norėčiau pristatyti, kas vyks per summit renginius Japonijoje. Bendrabavome su įvairiais asmenimis Japonijoje, kad paskatinome šį judėjimą Japonijoje ir Azijoje. Čia matome šių summit renginių istoriją. Dabar vyksta devintasis renginys, kitas renginys vyks kitų metų gegužės 25-26 dienomis. Tabashi Hall vietovėje, visai netoli Tokijo centrinės stoties. Labai patogi vieta. Toliau, čia matote komiteto struktūrą. Tai yra pagrindiniai e, mandalizacijos komitetai, Japonijos mokslo tarnybos, agentūros tiksliau struktūra, taip pat mokslo tarybos struktūra. Mes rengėme bendrus tarybos posėdžius ir aptarėme svarbius klausimus ten, priimame svarbius sprendimus būtent per šiuos tarybos sutikimus. Vėliau sprendimai taip pat aptariami biurose ir nariai, nariai yra įvairių kompetencijų žmonės surinkti ir specialistai. GS10 renginio pagrindiniai organizatoriai bus Japonijos, ir mokslo, Japonijos mokslo technologijų agentūra ir partneriai. Trys ministerijos prisijungia prie organizavimo, būtent Japonijos bei Keidan Tai yra Japonijos verslo federacija Keidan. Taip pat Jungtinių e, tautų moterų departamentas ir UNESCO taip pat prisijungė. Taip pat prisijungė du Japonijos universitetai. Taip pat e, Korejos inovacijų centras ir kiti partneriai iš kitų šalių. Taip pat Na, mes bedarbiaujame su labai daug įvairių sutarsotų šalių, organizacijų. Mes turime daug remėjų, tinklas vis plečiasi. Šiuo metu mus remia aštuonios įmonės. Taip pat į dar vienas papildomų fondas ir trys akademijos organizacijos. Ir taip pat šešiolika universitetų. Tad iš viso šiuo metu yra 26 rėmėjai. Na, tikimės, kad e, tinklas auks toliau. Mes turime šitą tokią ir paramos ir partnerių struktūrą, yra trys tipai. Mums svarbiausias klausimas yra tai, kad norėtume daugiau rasti tarptautinių partnerių. Tad jeigu jūs norėtumėt dalyvauti 10-ame šiame renginyje, prašau kreipsytis. Toliau. Pagrindinė GS10 tema bus geresnių inovacijų kūrimas per desnį vairovę ir įtraukti. Numatome tris plenarinės sesijas. Pirmiausia, įvairovė ir naujos galimybės Čia pakvietėme daktarą Sakavą, daktarę Sakavą. Ji yra mokslininkė, ji ir neregė ir kūrė įvairius naujus sąveikos modelius. Toliau. Kalbėsime apie tai, kaip moteris mokslininkės gali, kitoje planasės kalbėsime, kaip moteris mokslininkė gali prisidėti prie pasaulio klausimų sprendimo. Čia kalbėsime apie bado problemą, skurdo problemą, taip pat žmogiškų išteklių panaudojimą ir taip pat žmogiškas teisės. Žmogus teisės. Trečioji tema. Planasis sistema tai yra mokslo socialinė atsakomybė. Daktarė Harajama pirmininkaus ši, šiai sesijai. Taip pat ketiname dar pakviesti keletą kalbėtojų daktaras Kambera, kuris yra vienas iš redaktorių. Ir e, kita panaši yra e, daktarė Pik. Kalbėsime apie mokslo socialinę atsakomybę. Toliau kita skaidrė. Taip pat vyks ir nuotolės konferencijos dvi palidoviniu ryšiu. Rengėme tam tikrus pasiūlymus dėl GS10 ir kitam patikmačių pops pasiūlymų, būtent darnos vystimosi tikslams, kurios numatytas tautos. Lyčių lygybė yra labai svarbus tikslas, vienas iš nekos tikslų. Tačiau, na, vis tiek yra ir kiti tikslai susijęs su, ly, su ly, lyties klausimais. Nes yra daug tikslų, kurie siejasi su seksualinė sveikata, lytinė sveikata, taip pat skiriasi dalykai siejasi su mergaitėmis, berniukais ir taip toliau. Ir visi šie dalykai yra kitose tiksluose taip pat atskirai minimi kaip uždaviniai. Tai taip pat reikia taip bendrinti apie tai kalbėti. Čia toliau matote kairėje pusėje tikslus, kurie siejasi su lyties klausimu. matome, kaip, kokie tikslai su to susiję yra, o kiti dešinėje pusėje matome tikslai, kurie yra nesusiję su lytimi. Reiškia, kad šiuose tiksluose nėra kalbama apie, e, kalbama apie lytį. Nors vis tik, tarkime, taikos klausimas yra toks, kur na, turi dirbti vyra moteris kartu. Kiti tikslai galbūt yra nesusiję su lytimi, labiau susijęs, pažiūrėjau, su pramonė. Kita vertus, pasitinka, kad pramonė šiuo metu trūksta supratimo apie kurios lytės klausimus, tad vėlgi čia reikia daryti pakeitimų šioje, šiame supratime. Taip. Tad galima pasakyti, kad iš tikrųjų visi darnaus vystimosi tikslai yra tarpusavė susiję. Ir visus taip pat į, su visais tikslais siejasi ir lytės klausimai. Tai buvo paleista GS10 svetainė. Ir beje, čia dabar noriu pristatyti kvietimą teikti paraiškas. Kominosė profesorė daugiau pristatys pristatys kvietimą teikti paraišką dėl pranešimų. Ačiū. Labai atsiprašau jūs nutraukti, bet pas mus yra labai išsitaisyklės kiek laiko galima kalbėti, nes tik norim tai pakankamą laiko suteikti diskusijoms. Taigi, ponia Kuminasa yra iš Japonijos mokslo tarybos ir taip pat iš Konami universiteto. Prašau, žodis jums. Labai ačiū. Taip. Aš norėčiau pristatyti šešias teminės sesijas. Ir e, dvi temos yra, na, bus, kurios kur sukurtos šiam, šiam konferencijai. Sieksime atliepti pačias naujausius klausimus, naujas akademinės tendencijas, būtent klausimus, kurie siejasi su lytimi. Šiandien matote nuotrauką iš renginio, kuris vyko Helsinkė prieš metais, ten buvo kalbama apie moterų dalyvavimą ir šūkis buvo vadovaukite pokyčiams, būkite pokyčiais. Ten buvo kalbama apie lytis klausimą sporte. Ir buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikti didesnį dalyvavimą iki 40 procentų iki 20 metų iki Tokijo olimpinių žaidinių. Kita svarbi tema yra trečioji tema. Ten buvo skaitos e, moteris sporto dvi, dvi temos. Buvo kalbama apie moterų dalyvavimą olimpinėse žaidinėse bei lygybę, lygybę visuomenėje. Ir štai matome duomenis, kurie rodo, kad vis daugiau moterų dalyvauja olimpinės žaidynėse, kad vis daugiau yra moterų atlečių, e, sportininkų skaičius, matome taip pat iš Londono duomenės olimpiados, matome taip pat ir duomenys, kaip sekėsi Japonijos moterių sportininkėms. Ir visada susijęjama su lyčių lygybės klausimu Japonijoje. Nes, na, vis tik Japonija šiuo metu yra 111 padėtyje iš 140 šalių pagal lyčių, e, lyčių skirtumo ataskaitą. Toliau, kitas e, sporto klausimas jie su lytimi bei negale. Ir šioje sesijoje kalbėsime apie sporto šios klausimus, apie lėtai sportą, taip pat apie tai, kad užtikrinti reikia pakeisti sporto kultūrą, kad būtų daugiau kalbama ne apie varžybas, o apie vairovę ir įtraukitimą. Ir sieksime kurti autentišką naują sporto kultūrą, pasiremdami olimpiniu, olimpiniais principais. Šeštoji taip pat tema bus e, lyčių lygybės klausimas iš vyru ir moterio perspektyvos. Ir numatyta EBPO, yra EBPO mokinių vertinimo programa. Ir ten matome, kad e, mokinių berniukų rezultatai žemesni visose sritise negu merginų rezultatai. Ši tendencija jau labai seniai sesėsi nuo 10-ojo dešimtmečio Europoje šitą tęsiasi, tad reikia rimtai pakalbėti apie tai ir kodėl tokie yra prasti rezultatai berniukų, nes tą pačią matome visame pasaulyje. Taip pat matome, manome, kad duomenys reikia konkrečiau pagal, rinkti pagal lytis. Mijoko, aš bei istorijos keli specialistai sieksime užtikrinti, kad GS10 turėtų tapti atvirų formų, kur būtų galima kalbėti apie įvairias klausimus, tai yra ir ediškumo klausimą, lyties klausimą ir kitus klausimus mm, įvairomis ir tie. Lauksime su tokį. Ačiū. Ačiū. Pane, pane Ly ir lyties inovacijų tyrimo centro tyrėja ir kaip tik užsimas tem klausimais. Ačiū, labadiena. Norėčiau pradėti nuo lyties politikos inovacijos rytyje. Korejos vyriausybė tai įtraukė į savo trečiąjį planą, moterų paramos planą. Moterų. Ir tam numatė tam tikrą teisinį pagrindą. lyties e, dimensijų traukimas į mokslo klausimus, į kurie buvo įtrauktas, rengiantis kaip tik praėjusiu metu lyčių klausimų summit konferencijai, kuri vyko Azijoje. Ir e, pagrindinis klausimas yra tai, kad reikia kalbėti ne tik apie skaičių gerinimą, tačiau reikia pačias institucijas keisti ir tvarkyti. Ir pasakyti, kad Korejai čia kyla įvairių iššūkių. Pagal lyčių įtraukimo politiką bei pagal mūsų centro duomenis. Tai, tai yra pagal tą politiką baigs tik mūsų centras. Rengdys Gender Summit Asia Pacific. Mm -hmm buvo, pro, buvo protrukio tas taškas, kuomet politika keitėsi Koreja. Ir uh, užtikrinta, kad lytinės klasė būtų traukti į vairias politinės darbo atvarkės. Toliau. Korejos mokslinio tyrimų agentūros jau pristato savo politinės priemonės, kuriomis siekiame užtikrinti lyčių lygybę inovacijos rytyje, tačiau pasakyta, kad nacionalinis tyrimų fondas, NRF, taip pat remia ir atskirus medicinos projektus pagal šią, pagal šią priemonę. Fondas taip pat remia kitus su lygybės, e, projektus, lyčių lygybės projektus, kurie jau buvo pristatyti. Gender Summit renginio metu buvo keliama mintis, kad lyčių lygybės klausimas turi būti trauktas kaip liečiantis visus darbos vystimosi tikslus, kurios nustatytos tautos, taip pat siekime bendradarbiauti su tautų agentūromis, pavyzdžiui, darnos vystimosi sprendimų tinklų bei EBPO siekime bendrauti. Ir remiamės naujas mokslinėmis duomenimis. Gestel centras, kuria naujus sprendimus, kaip įtraukti lyčių aspektą į visus svarbiausias politikos, e, visas politikos sritis Korejoje. Siekime, kad visuomet būtų taip pat ir įtraukiami atskiri straipsniai dėl, dėl lyčių lygybės, taip pat ir mokslo ir technologijų akte, kad būtų atskiras straipsnis dėl lyčių lygybės. Taip pat siekiame atitinkamai traukti tai į, į studijų programas. Taip pat numatome ir paramos programas. Taip pat įtraukime tai ir į valstybinį finansavimo agentūrų darbą. Ir mokslinė komanda jau parėjo kelis tyrimus, kurie ir gali būti pasiekti senatorių svetainėje. Pirmiausia, buvo vert, e, vienas iš tyrimų siejasi su vėžio paplitimu. Centras tyria įvairias rytis, tai taip pat ir lyčių klausimą tarnžės rytyje, aplinkosaugos rytyje, politikos rytyje. kad centras bendrabiaus įvairiais technologijų plėtros centrais. Ir čia reikėtų pabrėžti, ypač bendrabiavimas su Korejos mokslo technologijos centru, kuriuo siekiama plėsti inovacijas, ypač sveikinti naują pramoninę revoliuciją. Kaip suprantate, žinoma, čia kyla labai daug iššūkių, tačiau padarėme gerą pradžią. Toliau. Taip pat bendraujame su inžinierių mokslų komitetu, kurie toliau tęs savo pastangas, kad užtikrintų visus salinius rezultatus, įtraukiant lyties aspektus į inovacijas ir, ir verslo sritis. Labai ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar išklausysim vienintelio pono tarp mūsų, ponas Vilen Vur. E, jis yra mokslinės tarybos e, nu, e, atstovas. Prašom. Aš irgi norėčiau remtis skaidrėmis. Pone pirmininkė, pon, ponos ir ponai, pranešėjai, man labai malonu dalyvauti šiame renginyje ir nuoširdžiai ačiū komitetui už tai, kad jūs mane pasikvietėt į vieną iš aukšto lygio susitikimų lyčių lygybės klausimais renginių. Šis aukšto lygio susitikimas iš tikrųjų e, labai svarbus, tai yra kaip platforma, kurią e, būtų galim, kurios pagrindų formuojami alijansai, ir be to labai svarbu e, vieni kitiems e, sužinoti. Čia pana, Marie Curie citata. Jis sakė, kad e, mane mokė, kad pažanga nebuvo, neįskla, pažanga niekada neįsklandi, nei lengvai pasiekiama. Taip, yra daug sukaupta rink, e, duomenų, tačiau aišku, kad siekti lyčių lygybės yra nelengvas, e, ilgas kelias ir kad iš tikrųjų reikia daug nuveikti. Čia svarbu ne vien tik tai mm, e, skatinti mokslinius tyrimus, tačiau svarbu nepamiršti ir tikrovės ir kartų kultūros su tuo susijusios klausimų. Mes mm, esam dažnai subjektyvūs, mes e, tikrai galėtume būti geresni ir politikos formuotojai, ir mokslininkai, bet visą tai mokomasi tiesiog procese ir tai jau gerai. O šiaip jau vis dėlto reikia elgtis atsargiai einant į priekį. Tad E, šiaip svarbiausias klausimas, kaipgi aiškinti žmonėms apie lyčių lygybę, kurie šiaip jau tų dalykų iš vis nesuvoko. Bet tai čia jau klausimai, kurie susiję su politikos įgyvendinimu. Koks kelias į priekį? Mes turėtume ir toliau rinkti duomenis. E, antai čia vienas pavyzdys iliustruojantis uh, neščiosius e, padėti mm, ir mirtingumo galimybės e, nelaimės atveju. Tad e, vėlgi toliau kita skaidrė. Reikia toliau skatinti informuotumą visuomenės. Ir čia vienas leidinys, kuris ne per seniausia buvo paskeltas Kanadoje jį galima paskaityti ir elektroniškai. Jis paprastai parašytas, e, glaustai ir e, labai svarbus įvairių amžiaus e, grupių žmonėms. Tad kol kas dabar tiek ir dabar toliau žodį suteiksiu savo kolegiai, kuri prates mano pasisakymą. Labai ačiū. Toliau suteiksiu žodį poniai Mansonde, kuri yra E, technologijų e, dotacijų agentūros e, ir mokslinių, mokslinių tyrimų agentūros narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie 11 aukšto lygio sutikimo lyčių lygybės klausimais, kuris numatytas Kanadoje. Čia matot Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudu ir praeisiais metais jo paklausė, kodėl norit užtikrinti vyrų ir moterų lygybę savo e, vyriausybėje. Jis pasakė, todėl, kad tai 15 metai, bet aišku, jo siekiama ir toliau. Toliau, čia labai trumpai paminėsiu keletą strategijų ir įvairių programų, viena tokių e, GenderNet, kurios ėmėsi e, Kanados vyriausybės tam, kad būtų galima įtvirtinti lyčių lygybę. 2015 sausi pradėta šita programa ir prie jos prisidėjo čia įvairios agentūros. Ir po to buvo pasirašyta, pasirašyta šita iniciatyva ir prisimti tam tikri įsipareigojimai. Be to matau dar vieną agentūrą Kebeko e, provincijoje dirbanti FRKNT. Mes dirbam kartu su jungtinėmis tautomis, e, e, rengdami ir įgyvendintami atitinkamą programą užtikrinant mot, lyčių lygybę mokslinių tyrimų technologijų srityje. Yra dar kita, yra panaši į strategiją, kurią finansuoja Europos komisija, kurios dalis irgi yra Kanada. Toliau. Tai yra veiksmai, kurie išplaukia iš buvusių aukšto lygio lyčių lygybės susitikimų Tai yra tam tikrų lyčių lygybės veiksmų planų įgyvendinimas. Ir kaip pavyzdys e, tiesiog e, orientuotis labiau į mokslo teikiamas galimybės mokslininkų, mokslininkų galimybės, ko galima būtų pasiekti geriau ateityje. Toliau e, atsižvelgimas į E, vėlgi lyčių pasiskirstimą mokslinėse tarybose. Ir čia siekiama pakeisti padėtį apskritai visoji visuomeniai, ne, ne vien tik tai tam tikrose visuomenės segmentuose. Tad reikia veikti globaliai, todėl mes irgi dalyvaujam Europos lyčių lygybės samite. Toliau Kitas tas e, lyčių lygybės e, samitas, e, jis bus sudarytas iš keturių grupių. Čia viena grupė užsims įvairovės klausimais, toliau su, sujungiamumo tam tikros temos. Mes norėtume vėlgi sutelkti kuo daugiau universitetų, uh, Be to, dar viena grupė bus skirta pluralizmui, etniniams dalykams, čia buvių visuomenėms ir lyčių klausimams juose, nes jų, jų atstovų vėlgi dažnai moksliniuose mokslo tyrimuose nėra. Bet to mes norėtume sustiprinti vadinamąjį GS3 veiksmų planą Šiaurės Amerikoje ir likusiuose pasaulio vietuose. Toliau čia mm, suformuluoti keli svarbiausi dabar aptarinėjami klausimai, kurie bus aptarinėjami ir po metų Monrealėje per kitą aukšto lygio susitikimą. Būtent kokie klausimai turėtų būti aptarinėjami, ko mes norim, kad tas samitas pasiektų kaip norėtume, kad būtų padarytas esminis šuolis, e, turint e, įvairodymus, pa, pa, pa, paverčiant tikrove, kokia sėkmė įsivaizduojama, kaip politika galėtų geriau įgyvendinama. Tad čia Monrealio nuotrauka, e, kaip sakiau, tas sustikimas vyks lap, ateinančių metų lapkritį, jūs esat labai e, kviečiami Ir čia toliau pateikta informacija tinklalapių adresai apie šį renginį. Ir toliau čia išvardyti partneriai, su kuriais mes bendradarbiaujam, Kebeko e, e, mokslinių tyrimų fondai, be visa kita, ir kiti čia paminėti fondai. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Alice Abru, jei teisingai e, ištariau jūsų pavardę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, labiausia norėčiau padėkoti būtent šio renginio organizatoriams už tokią galimybę dalyvauti. Aš esu iniciatyvos autorė e, skir pavadinimu lyčių klausimas moksliniuose tyrimuose, technologijų srity ir mūsų vizija vėlgi tokia, kad neužtikrinus lyčių lygybės tose srityse nedaug kas bus pasiekta. Tad čia labai svarbu, kad lyčių klausimas vėlgi būtų įtrauktas į vystimosi ir kitų sričių politiką. Čia buvo pasakyta daug svarbių minčių. Su dideliu malonumu klausiausi ministrės pasisakymo apie radikalius veiksmus ir kartu mm, džiugu, kad buvo kalbama apie tai, jog neužtenka parengti gerą politiką, jog reikia deramai įgyvendinti politiką. Ir čia tikrai įvairios institucijos su tuo dirba ir manyčiau, tas klausimas galėtų būti vienas tų, kurie bus aptarinėjami per ateinantį samitą. Nes sudėtinga renkti politiką, bet kita vertus dar sudėtingiau politiką įgyvendinti ir įvertinti politikos veiksmingumą. Tikiuosi, kad e, kas nors per būsimą tą lyčių lygybės samitą pasirūpins šiais klausimais. Labai ačiū, dėja diskusijoms laiko nebeturim ir dabar suteiksiu žodį e, Elizabet, kad ji apibendrintų diskusijas. Ačiū, labai ačiū už jūsų kantrybę, man labai malonu apibendrinti šią renginio dalį. Taip, kalbam apie e, lyčių lygybės e, samitus. E, ir kalbam apie mm, mokslinių ir kartu tyrimų e, kokybę, bet čia kalbam apie visų e, visuomenės narių tyrimus. Ir kartu kalbam apie būtent e, vyrų, moterų dalyvavimą mokslinio tyrimo erdvėje ryčių lygybės samitas tai nėra vien tik tai tam tikra platforma, tai yra vieta, kur galima iš tikrųjų, iš kurios galima daug ką pasiekti, pakeisti. Aš tikiuosi tikrai, dirbdami kartu, mes tikrai galim daug ką pasiekti ir pakeisti. Labai ačiū. Thank you, Elizabeth. Thank you all for your participation. I think that we all think Labai ačiū už jūsų pasisakymus. Taip, dabar viskas turėtų prasidėti mokykloj. Mokykloj turėtų būti dėgiama mokiniams, kad šie suvoktų, jog jie yra lygus. Ir, bet vėl ir viskas dar prasideda e, šeimoje. Tad ačiū